Good morning, colleagues. Please take your... Labas rytas, kolegos. Prašom sėsti. Turime pradėti posėdį. Labas rytas visiems. Dirbame jau antrą dieną mūsų komitete. Dirbsime iki 12.30 šiandieną koordinatorių pranešimą. Vakar koordinatoriai sutarė surenkti klausimą dėl padėties Vengrijoje. Jis vyks ketvirtadienį po pietų vasario 9 dieną, jeigu parlamento biuras leis įrengti. Ir jeigu niekas neprieštarauja, tai laikome, kad šį pasiūlymą komitetas patvirtino. Dabar Pereikime prie darbo atvarkės. 22 punktas. 21 punktas, atsiprašau. Kolegos Papanikoliau pranešimas dėl techninių pasiūlymų Šengeno sieno kodeksui. E, suteiksime žodį komisijai ir tarybai įžanginiams pastabams, o paskui bus diskusija. Bet pirmiausiai pranešėjas ponas Papanikolau. Ačiū, pirmininkė. Mūsų diskusija šiandieną susijusi pirmiausiai su techniniu pakeitimu e, Šengeno sienų kodeksui ir konvencijai dėl Šengeno sutarimo gyvenimo. E, reglamentas 562-2006 nustato pagrindinės taisyklės Šengeno informacinė sistema, vizų informacijos sistema gyvenant reglamentą įgyvendinama taip pat veikia Frontex reglamentas. Mes e, žiūrėjome į praktinę patirtį valstybių narių įgyvendant e, sienos kodeksą ir komisija pasižiūrėjus tą patirtį nutarė, kad yra būtina e, įdėkti pakeitimus atitinkamus, kad būtų galima prisidengti prie naujausių e, teisės, teisinių nuostatų patvirtintų paskutiniu metu. Pone Boskur, Dveiber, Ždanoka, Merštrom ir Kirchhoff, šie uh, asmenys buvo šešėliniai pranešėjai, dirbo kartu su mumis, labai uh, e, prisidėjo, taip pat noriu padėkoti sekretoriatui uh, už puikų bendradarbiavimą viso proceso metu, taip pat dėkoju Lenkijai, pirmininkavusiai anksčiau. Uh, E, su kuria puikiai dirbame ir tikiuosi, kad taip pat dirbsime su e, Danija. Noriu pasakyti, kad komisijos komunikatas e, dėl sienos kontrolės nėra susijęs su šiuo pranešimu taip pat nėra susijęs reglamento 20, su, su reglamento 23 straipsniu. E, taigi tai nėra mūsų diskusijų subjektas šiandieną. Techninis e, pranešimas yra susijęs su e, asmenimis, kurie kerta ES sieną ir tai susijęs su jų patikra. Dabar išsamei nepristatysiu pakeitimą, tik esminius dalykus paminėsiu. Pirmiausiai, komisija ir taryba ilgai diskutavo apie tai, kaip geriausiai paskaičiuoti e, numatomą buvimo laiką asmenų. Šiandiena yra nustatyta nuostata antrajame sienų kodekse, bet valstybės narės skirtingai skaičiuoja ir turime um, daug pavyzdžių. Uh, taryba ir komisija ir mes norime užtikrinti draugiškesnę vartotojams sistemą, suderinti visus poreikius ir paremti techniškai. Ir mes e, siekiame pateikti naują pasiūlymą. E, e, siūlome skaičiuoti laikotarpį dienomis, ne mėnesiais ir daryti skirtumą tarp valstybių narių, kurios skaičiuoja mėnesius, prilyginti juos 30 ar 31 dienai. Taip pat mes norime nustatyti kintamąją tam tikrą skalę. Jeigu kas nors įvažiuoja į valstybės narės teritoriją, galvojame, kad laikotarpis yra 180 dienų ar 90 dienų. 80 dienų ar 90 dienų. Jeigu žmogus E, išbuvo 80 dienų, tai e, sakoma, kad dar liko jam 90 dienų. Taigi tokiu atveju paskaičiuojama, kiek e, žmogus išbuvo per paskutinės 180 dienų ir žinome, kiek dienų liko. Aš norėčiau padėkoti komisijai už visus paaiškinimus, patikslimus, už atsiųstus dokumentus man. Norėčiau padėkoti ypač E, Fabianui Liuč, komisijos atstovai. Jeigu pasižiūrėsite į 14 pakeitimą dėl laikotarpio paskaičiavimo, mes norėjome viską aiškiau išdėsti, kad visiems viskas būtų aišku. Toliau, renkdami pranešimą, taip pat pabrėžėme, kad reikia gerbti pagrindinės teisės. E, ypač nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų 16, 27, 28 pakeitimai kalba apie tai, ypač 17. E, bandome suderinti šį e, reglamentą su jau patvirtinta direktyva e, sus, ir tai susijęs su teise asmenims gauti informaciją raštu ar kokia kita forma. Tai paimta iš e, atitinkamos direktyvos. Taip pat numatoma nuostata, kuri leidžia valstybėms narėms uh, taikyti, ta, apibriežti tam tikras taisyklės, kuri susijusi su asmenų laisvo judėjimo teisė. Ir taip pat uh, siekiama paaiškinti uh, uh, tam tikras taisyklės, pavyzdžiui, kai žmonės atvyksta e, į sienos kirtimo punktą, e, aišinama, kaip aiškiau nurodyti, kur asmuo turėtų eiti, nes jeigu žmogus nemoka anglų kalbos, jis gali pasirinkti kitą eilę negu tą, e, kuri, e, jam, kurioje laukti jam priklausytų. E, Ir 18 e, ir 19 pakeitimai apie tai kalba. Mes pritarėme tarybai ir komisijai apie su tuo, kad reikėtų e, geriau suformuluoti pavadinimus e, sienų kirtimo punktuose. Komisija pateikė pasiūlymus dėl išsamaus sąrašo e, dėl atitinkamų nuostatų, apsaugos nuostatų e, komisija taip pat yra pateikusi pasiūlymus, e, kurie kuri apibrėžia visas prievolės atitinkamai pagal ES teisės aktus. O taryba teigia, kad reikia dėl tų visų dalykų susitarti, tačiau praktiškai yra sudėtinga užtikrinti uh, visų analitinių nuostatų taikymą. Mes savo pasiūlyme bandome užtikrinti pusiausvyrą tarp e, kelių pasiūlymų. Valstybės narės turi turėti lankstumą e, sudaryti dvi šalių susitarimus ir taip pat norime užtikrinti, kad komisija naudosi savo kompetenciją ir patikrins, ar viskas atitinka ES teisės aktus ir duos iš ankstinius leidimus. Taigi mes suteikėme erdvės ir laisvės valstybės narėms dėrėti su trečiosiomis šalimis ir tuo pačiu metu užtikriname, kad e, būtų laikomasi ES e, nuostatų dėl žmogaus teisių. Ir e, valstybių narių sustarimus vertins komisija šiuo požiūriu. Dar norėčiau padėkoti poniai Weber už tai, kad ji pasiūlė e, nuostatą dėl e, to, kad ES e, duomenų negalima perduoti trečių šalių pasienio sienos apsaugos pareigūnams. Mes turime tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, tarp sustarimų sudaryti tarp Ukrainos ir Lenkijos ir e, kitų šalių. Dar norime numatyti nuostatas, kurios leistų valstybės, narės, valstybės narėms, e, trečių šalių piliečiams atvykti pagal kvietimą, e, jeigu to reikia, bet e, realiai tokios. E, Nuostatos nepasiteisina, dėl to komisija siūlo jų netaikyti. E, Mes siūlome tokią galimybę vis tik numatyti tekste kaip galimybę, bet ne prievolę ir tai turėtų būti valstybės narės pasirinkimo dalykas. E, kai kurie pakeitimai papildo parminį tekstą, pavyzdžiui, 36-asis dėl sienos priežiūros, 24-32 pakeitimai kalba apie statistinius duomenis Ir galiausiai yra dar e, pakeitimų, kurie labiau techninio pobūdžio. E, devintas pakeitimas dėl sienos skirtimo punktų apibriešties arba dešimtasis e, dėl kitų apibrieščių. Dėkoju, galvo, manau, kad nekalbėjau per nelik ilgiau. Dabar ponas Liuts komisijos vardu. Thank you. Thank you and good morning. Dėkuoju ir labas rytas visiems. Aš norėčiau pabrėžti, pirmiausia, kad nepaisant to, kad šis dokumentas yra techninio pobūdžio, tai nereiškia, kad jis nėra svarbus. Kaip tik atvirkščiai. Jei pagalvosime apie tai, kaip žmonės keliauja ir kaip kasdien dirba pasienio kontrolės pareigūnai, suvoksime, kad šie pasiūlymai yra labai svarbus, kadangi jie turėtų paspartinti patikrinimo tvarką pasienyje. Ji turėtų taip pat sustiprinti e, teisinį aiškumą, tai bus naudinga ir, ir, ir piliečiams, ir pareigūnams. Ir be to bus suderinti įvairių skaičiavimo metodai. Be to, šiais pasiūlymais siekime pasinaudoti masto ekonomijos privalumais nes planuojam yra sutelkti jėgas. Ir paskutinis dalykas e, tai yra didesnė pagarba žmogų e, pagrindiniams teisėms. Dėkojame pranešėjai už jo puikų darbą. Ir iš esmės galiu pasakyti, kad komisija iš esmės pritarė beveik visiems pasiūlytiems pakeitimams ir manome, kad toks dokumentas taps e, labai gerų dėrybų tarp parlamentų ir tarybos pagrindų. Šis dokumentas e, yra skirtas e, realiems praktiniams dalykams pagerinti ir tai yra puiku. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra tai, kad kai mes svarstėme šį pasiūlymą su taryba, Daug buvo kalbėti apie tai, kad šis dokumentas yra techninio pobūdžio, kaip minėjau, ir jame yra aptariama daug įvairiausių techninių dalykų. 20 pakeitimų yra pateikta 20 straipsnių. Labai svarbu yra pateikti ne per daug pakeitimų, nes tai tikrai sudarytų tik tai daugiau problemų. Labai dažnai minčių yra tiek daug, kad jas organizuoti ir tinkamai sutvarkyti yra labai sunku. Todėl mes norėtume paraginti visus laikytis drausmės, siūlant pakeitimus ir stengtis nenukrypti nuo mūsų pasiūlymo per daug. Be abejo, mums reikia gerų pasiūlymų, tačiau pirmiausia reikia susitarti dėl tų dalykų, apie kuriuos yra kalbama dokumente ir dėkoju pranešėjų už tai, kad jis suprato mūsų poziciją ir, ir rengdamas pakeitimus elgėsi nusaikiai. Pirminkė dėkoju Lars Horman, pirmininkaujančios šalies vardu. Labadiena, ir dėkoju Jums už sutiktą žodį. Mes norėtume padėkoti Libi komitetui už e, Jūsų darbą rengiant šį dokumentą. Taryba taip pat e, jis svarsto ir mes norėtume iki mūsų pirmininkavimo pabaigos pasiekti susitarimo su parlamentu dėl šio dokumento. Mes esame įsitikinę, kad e, mums pavyks susitarti, tačiau mes be abejo palauksime galutinių pono Papa Nikolaus pakeitimų. Kaip jau buvo ką tik pasakyta, mes tengiamės svarstyti tik tai komisijos pasiūlyme aptariamus klausimus, nes mes manome, kad labai svarbu yra kuo skubiau parengti ir patvirtinti Šengeno sienų kodeksą. Norėčiau pabrėžti, kad e, tarybai buvo svarbus vienas e, ypatingai svarbus vienas dalykas, apie jį kalbėjo ir jūsų nuomonės referentas. Tai yra buvimo trukmės šiandieno erdvėje skaičiavimo formulės. Iš esmės, taryboje yra sutariama, kad jei mes pakeisime penktojo straipsnio pirmąjį punktą ir pakoreguosime pakoreguosime formulę, tai šis straipsnis turėtų uh, turėtų būti taikomas tiems e, tų šalių piliečiams, kuriems nebereikia vizų ir trečių šalių pilieč, piliečiams, kuriems dar reikia vizos tam, kad jie važiuotų į ES. Ir paskutinis dalykas. Mes norėtume padėkoti nuomonės referentui ponui Papa Nikolau už puikų bendradarbiavimą ir tikime, kad mes galėsime per kelias ateinančius mėnesius baigti rengti šį dokumentą. Ačiū. Dabar suteiksime žodį kolegoms. Pirmiausia, ponia Boskort. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti ponai Papa Nikolau už konstruktyvų ir gerą bendradarbiavimą. Nedaug turiu ką pridurti. E, socialistų frakcijos vienas prioritetų yra laisvas asmenų judėjimas besienėje erdvėje, o kalbant apie išorės sienų kontrolę, ji turi būti e, vykdoma e, pasitelkus solidarumo principus, kaip tai ir numato ketvirtasis pakeitimas bei šeštasis pakeitimas. Didžiajai daliai pakeitimų mūsų frakcija pritarė. Mm, kiek nesutinkame su 30 pakeitimu, kuriame numatomas įpareigojimas trečiosiams šalims pranešti apie e, jų teritorijoje esančius e, asmenis pagal Šengeno konvenciją. Mes nenorėtume, kad šis pakeitimas būtų įtrauktas į pranešimo tekstą. Ačiū, ponia Weber. Ačiū, ponia pirmininkė. Ž... Buvo kalbėta, kad šis pranešimas yra techninio pobūdžio pranešimas, tačiau dažnai sudėtingiausios yra detalės. Pabrėždami techninį aspektą norėjome apsaugoti valstybių narių interesus bei piliečių atvykstančių Europos Sąjungą teisės. Noriu padėkoti ponui Papanikolau už, jos, už jo gebėjimą parengti tinkamą tekstą. Jis puikiai bendradarbiavo su šešėlinės pranešėjais. E, pranešimas parengtas jau atsižvelgiant į uh, E, mūsų pastabas, kurios buvo išreikštos keletos susitikimų su šešėlinės pranešėjais metu. Labai teigiamai vertinu e, šį bendradarbiavimą. Yra keletas dalykų, kuriuos norėčiau aptarti. Tai yra valstybių narių interesų ir piliečių pagrindinių teisių apsaugos balansas reikės e, tokių pakeitimų, kurie galbūt tikslins formuluotės, mes pasirengę bendradarbiauti ir sutelkę pastangas galėsime rasti tinkamiausią tekstą. Aš suprantu komisijos poziciją, tačiau yra kalbų, e, kad gali būti ir staigmenų šiame pranešime siekiant bendro sprendimo. turiu pasakyti, kad e, dėl 30 straipsnio aš pritariu kolegai Boskort, manau, turėtume apmastyti e, šias nuostatas ir galbūt neįtraukti jų. Tiek pastabu, ačiū. Pane Het. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešiai ponui Papanikoliaus. Deja, neturėjau laiko pasižiūrėti visus pakeitimus, bet norėčiau pateikti klausimą. Gal jis ir kvailas? Ar aš teisingai supratau, ar mes dabar pailginsime trukmę dienų, dienų e, išraišką tuos tris mėnesius? Ar aš netaip supratau?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 Gal aš neteisingai supratau, ar neketinama prailginti laiko e, tų dienų skaičiaus, per kurias, e, kiek bus galima likti. Dabar sakote, kad mėno keičiamas 30 dienų, bet ar bendras skaičius dienų nepailgės? Dabar žodis pranešėjai. Ačiū. Pirmininkė, mes negalvojame apie tai, kad turėtų būti padidintas dienų skaičius. Dabar daug diskutuojama valstybėse narėse šio klausimu, nagrinėjamas komisijos pasiūlymas, e, siekiant pakeisti tą būdą, kad tos 90 dienų e, esančios kodekse yra įskaičiuojamos. Pavyzdžiui, dabar yra skaičiuojami šeši mėnesiai per metus. Jei aš Jums persiušiau dokumentus iš valstybių narių darbo grupės, pastebėtumėte, kad skirtingos valstybės narės taiko skirtingą skaičiavimo metodiką. Todėl komisija ir taryba bando surasti bendrą skaičiavimo metodą um, kuriam e, techninė prasme pritartų visas valstybės narės. Noriu pasikartoti, kad mes galime taikyti tą skaičiavimo metodą, skaičiuojant kiekvieną dieną e, tų piliečių, kurie e, turi vizas, galime paskaičiuoti, kad yra 180 dienų, bet turime skaičiuoti nuo 90, dien, nuo 90 dienos, tačiau bendras buvimo periodas išlieka tas pats. Ačiū. Atleiskit, kad neatsakiau iš karto, nes kalbėjau su koordinatoriumi. Ar turite dar kokių pastabų? Ačiū. Pirmininkė noriu padėkoti visiems kolegams už malonius žodžius, dėkoju komisijai ir tarybai. Pakeitimų pateikimo terminas yra nustatytas, aš tikiuosi, kad mes ir toliau bendradarbiausime glaudžiai tą pačią dvasę ir mums pavyks susitarti dėl pranešimo pirmojo svarstymo metu. Ačiū dar kartą pasirengęs atsakyti į klausimus, jei jų dar bus. Ačiū. Dar kartą pateikimo, pakeitimo pateikimo terminas vasario 8 diena, 12 valanda, 27-28 e, vasario e, Libe komitete bus balsuojama dėl šio pranešimo. Pereikime prie 22 darbo atverkės punkto vyks keitimasis nuomonėmis dėl pasiūlymo, e, pranešimo dėl pasiūlymo Europos parlamento tarybos reglamento dėl vizų kodekso keitimo. Šis e, laikinos vidaus sienų kontrolės atnaujinimo klausimas yra labai jautrus klausimas ir Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai, o vėliau galbūt komisija norės žodžio, o tada vyks diskusijos. Pone Weber. Ačiū, pone pirmininkė. Vyksta pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl šio pranešimo. Mes aptarėme keletą aspektų susijusių su Šengeno erdvės klausimais, bendraja prasme, tiek Libe buvo diskutuota apie tai, tiek plenarinėme posėdėje. Tačiau e, svarbu priminti, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip gimė šis e, ypatingas komisijos pasiūlymas. Praėjusiais metais tikriausiai visi pamenate, kad e, kai kas nutiko. Nenoriu e, čia priimti nei teisinio, nei politinio sprendimo, nenoriu teisti to, kas nutiko, tačiau tam tikrų momentų Prancūzija nusprendė atnaujinti e, sienų kontrolę su Italija. Šis sprendimas e, buvo priimtas po to, kai e, didelis skaičius Tuniso gyventojų iš Italijos e, bandė kirsti Prancūzijos sieną ir patekti į visą Šengeno erdvę. Vyko įvairūs debatai parlamente ir taryboje Nelengvos diskusijos tuomet vyko ir kreipėmės į komisiją, prašydami pateikti pasiūlymą. Tiesa, mūsų prašymas buvo kiek kitoks. Parlamentui labai svarbu patobulinti Šengeno erdvę padaryti laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje paprastesnį. Todėl parlamentas kreipėsi į komisiją, kad ji pateiktų atitinkamą pasiūlymą. Tuo tarpu tarybos pozicija šio klausimu buvo kiek kitokia. Kaip ten bebūtų, komisija pateikė labai e, didelį svarbų e, pasiūlymą kuris man patinka. Tačiau šis drasus komisijos pasiūlymas e, sulaukė e, stiprios reakcijos iš tarybos. Ir švelniai tariant, Taryba nenoriai priemė šį pasiūlymą ir paprieštaravo, kad būtų taikomas komitologijos, taikoma komitologijos procedūra. Nes komisijos pasiūlymo esmė buvo tokia, jei esama kažkokio nuspėjamo įvykio, kuris galėtų kelti grėsmę viešai tvarkai arba vidaus saugumui šalyje, Tada valstybės narės turi informuoti komisiją, o sprendimas dėl vidaus sienų atnaujinimo yra priimamas komisijos e, vadovaujantis komitologijos procedūrą. Ši procedūra taikoma tada, kai tam tikrus įvykius galima nuspėti. Tačiau, jei esama tokios situacijos, kai reikia imtis skubių veiksmų, tada komisija leidžia valstybėms narėms pačioms atnaujinti sienų kontrolės neilgesniam nei penkių dienų laikotarpiai, o tada informuoti komisiją. Valstybės narės paprieštaravo tokiam pasiūlymui, argumentuodamos tuo, kad tai valstybė narė pati geriausia gali nuspręsti, ar jos viešai tvarkai ar nacionaliniam saugumui kyla grėsmės ar ne. Kai kurie parlamento Kolegos e, yra išsakę savo poziciją, pagal kurią teigiama, kad komitologijos procedūra ne pati geriausia šiuo atveju. Kadangi aš esu pranešimą rengianti pranešėja, ne kartą kalbėjau su pirmininkaujant pirmininkavusios valstybės atstovais, pirmininkaujančios e, valstybės atstovais, šalių, valstybių narių šalių atstovais, e, su komisija. Ir vyko posėdžiai ir su šešėlinės pranešėjais, kuriuose buvo aiškinamas, e, kokia yra padėtis dabar. O padėtis yra tokia, kad e, tas, ta opozicija taryboj yra vis dar labai stipri. Yra dvi valstybės narės, tai yra Norvegija ir Šveicarija, kurios mano, kad negalime um, priversti taikyti sprendimą, kurį prieimė komisija e, per komitologijos procedūrą. Tokio sprendimo negalime padaryti teisiškai privalomo. Tokia šių valstybių pozicija. Komisija norėjo pabrėžti, kad reikalinga pasitelkti bendrijos metodą, jei siekiama atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Tais atvejais, kai situacija yra prognozuojama. Aišku, valstybės narės privalo informuoti komisiją ir kaiminės valstybės narės. O jei tokį sprendimą dėl atnaujinimo priima valstybė narė, tai tas sprendimas tiesiogiai paliečia ir valstybę narę. Nei komisija, nei valstybė narė, kaiminė valstybė narė neturi veto teisės. Tačiau, nepaisant to, Priimant tokį sprendimą reikėtų numatyti aiškesnę bendrijos metodo dimensiją. E, prireikus reikėtų pareikalauti pagrysti sprendimą. Reikalui esant būtų galima apskūsti valstybę Europos e, teisingumo teismui. Aišku, Komisija privalės parengti gairias kuriuose atsispindėtų, kas yra tos grėsmės nacionaliniam saugumui ir viešai tvarkai. Aš šios klausimus aptariau su kai kuriomis valstybėmis narėmis, kai kurios valstybės narės palankiai vertina šį pasiūlymą. Tačiau netidėliotinomis situacijomis buvo nuspręsta pratesti penkių dienų laikotarpį iki dešimties dienų laikotarpio ir tik po dešimties dienų įpareigoti valstybę narę pranešti apie savo sprendimą komisijai. Kartu su šešėlinės pranešėjais e, aptarėme tai, kad labai svarbu imtis tam tikrų veiksmų, kai tik tais atvejais, kai panašios grėsmės vyksta dėl migrantų srautų. Tačiau dažnai ne migracijos rautai kelia grėsmes, o, o ir kiti dalykai. Prancūzija pabrėžė, kad ji tuo metinį savo sprendimą prieimė ne dėl migrantų srautų spaudimo, tačiau ir dėl kitų aplinkybių, Aišku, yra ir kitas klausimas, labai svarbus klausimas ir ypatingai svarbus Europos parlamentui, tai yra teisinis pagrindas. Ir čia tarybos ir Europos parlamento pozicijos išsiskiria. Iš esmės komisijos e, pasiūlyme teisinių pasiūlymo pagrindu buvo siūloma laikyti 77 straipsnį. Taryba reikalavo 70 straipsnio kaip teisinio pagrindo. Manau, kad mūsų laukia gan sudėtingos darybos. aišku, koordinuosime darybas e, tiek panas Koelijo, tiek aš. E, o dėl teisinio pagrindo ta situacija išlieka tokia pati. Turiu pasakyti, kad taryba prieimė savo sprendimą prieš savaitę ir mes visi suvokiame, kas už jo slypi. Tačiau tarybos sprendimas yra tikrai agresyvus parlamento atžvilgiu. Mes e, turime sutelkti savo jėgas ES labui, o ne bandyti išs, išskaidyti tas jėgas, nes iš esmės siekiama to paties. taryboje susirinkusių vyriausybių atstovų interesai yra tokie patys kaip ir mūsų, nes jie taip pat atstovauja valstybių narių piliečius. Ir aš tikrai nemanau, kad turėtų egzistuoti skirting, tokios skirtingos e, ES institucijos, nes priešingų atveju susime labai prastą signalą savo piliečiams. Mane papiktino tai, kad respublikonai kritikuoja Obamą, e, e, teikdami, kad e, jo likimas toks pat kaip ir Europos. Dėkui, Renata. Dabar kreipiuosi į komisiją. Ar jūs norėtumėte ką nors pasakyti? Ačiū, labas rytas. E, manau, kad nepavėluos, nepervėlu dar palinkėti jums naujų, gerų naujųjų metų. Keletas pastebėjimų. Man e, buvo labai malonu praeitą rūdienį pristatyti e, šiam komitetui mūsų pasiūlymų paketą ir noriu pabrėžti, kad mes į tai žiūrime kaip į paketą su bendrais tikslais, bendru tikslu pagerinti Šengeno valdymą. Mums nereikia laukti, kol kyla problemos. Manau, kad galime rasti būdų užtikrinti, kad sistema funkcionuotų sklandžiai. Trys elementai iš mūsų paketo. Pirmiausiai šis pasiūlymas dėl Šengeno sienos kodekso, grįšiu prie to. Taip pat pateikėme pasiūlymą dėl Šengeno vertinimo mechanizmo. Ponas Koelio yra pranešėjęs šiuo klausimu. Ir trečias elementas, kurį laikome svarbiu, yra pasiūlymas, kad parlamentas ir taryba reguliariai, pavyzdžiui, du kart per metus, uh, renktų diskusijas apie tai, kaip veikia Šengeno sistema erdvė be vidaus sienų. Ir e, kad toks, e, tokia diskusija vyktų e, komisijos pateiktos informacijos pagrindu. Danijos, Danija kaip ir pininkaujantis šalis numato birželį surenkti tokį pirmąjį uh, svarstymą ir mes pateiksime gegužės mėnesį mūsų požiūrį į Šengeno erdvės funkcionavimą. Dabar sureaguosiu į tuos dalykus, pasakė prane, kuriuos pasakė pranešėja. E, vyksta diskusija tarp institucijų dėl deramo teisinio pagrindo Šengeno vertinimo mechanizmui. Ponas Koelio, kaip sakiau, rengia pranešimą. E, nežinau, ar yra nesutarimo dėl Šengeno sienos kodekso taryba kalbėjo apie tai, kad tinka 26 straipsnis. Praeitą savaitę vyko diskusija šiuo klausimu, bet teisinis pagrindas dėl paties pasiūlymo iš tikrųjų nėra problema. Yra daug ką institucijoms e, aptarti ir pasitikslinti kitose srityse. Taip pat noriu pabrėžti, kad komisija niekuomet nesakė, jog valstybės narės e, negalės nuspręsti, kas kelia grėsmę jų saugumui ar viešai tvarkai. E, tai yra suveneri valstybių narių teisė įvertinti galimas grėsmės ir komisija neketina e, renkti gairių apie tai, kas sudaro e, grėsmės viešajam saugumui, viešai tvarkai ar nacionaliniam saugumui. Tačiau e, manome, kad sprendimas uždaryti vidaus sienas e, iškilus rimtoms grėsmėms viešai tvarkai ar nacionaliniam saugumui turi poveikio kaiminėms valstybėms šalims. Todėl mes savo pasiūlyme norėtume pademonstruoti valstybėms narėms, kad vidaus sienų uždarimas turėtų būti būtinas ir proporcingas atsakas į atitinkamas grėsmės. Ir mes norėtume įdėkti į šią sistemą ES aspektą, kuris susijęs su vidaus sienų uždarimu. E, tai sukėlė rimtos reakcijos taryboje, kuri nebūtinai galbūt pagrįsta e, supratimu, kokie mūsų pasiūlymo tikrieji motyvai. Man atrodo, kaip kad pranešė sakė, reikėtų mums dabar pasižiūrėti, kaip galėtume užtikrinti, kad e, atsispindėtų ES aspektas sprendimuose, kad mes galėtume kontroliuoti, kaip tie sprendimai veikia, tačiau tai nėra e, e, teigimas, kad mes visuomet galėsime nuspręsti, būti teisėjai tarsi valstybių narių, man atrodo, kad parlamento rezoliucijoje teisingai kalbama apie tai, kad reikia kalbėti apie ES aspektą ir e, laisvo asmenų judėjimo nuostatas Norvegija, Šveicarija, jos taip pat įsitrauks į diskusijas dėl būsimų sprendimų formos komitologijos būdu priimami sprendimai, kai bus, jos neturės teisės balsuoti, taip, bet pripažįstu, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad visos Šengeno sistemos narės ir visos šalis, kurios gali dalyva, galėtų dalyvauti priimant sprendimus. Aš manau, kad diskusijos taryboje ir parlamente aptars e, šių dviejų šalių klausimą. Tai labai svarbu. Mes turime pirmiausiai galvoti apie bendrą požiūrį į tai, ko norime, kaip pagerinti atitinkamą Šengeno sienų kodekso e, dalį ir tikiuosi, kad Danija, kaip pirmininkaujantis šalis, žiūrės į šią priemonę kaip į e, platesnio priemonių paketo dalį. Ir E, galvos, kaip e, suteikti platesnės gairias tarybai. Taip pat manau, kad parlamentas pasinaudos proga ir dirbs toliau, e, pasiremdamas ataskaitą, kurią pateiksime gegužės mėnesį. Ačiū, dabar pradėsime diskusijas. Pirmasis ponas Ensijų kaip šešėlinis pranešėjas. Dėkui, pirmininkė vertinu ponios Weber darbą, kaip visada jinai atliko labai išsame analizę ir manau, kad parengs labai gerą pranešimą. Akivaizdu, kad mes dabar esame tam tikroje aklavietėje. Pirmiausiai todėl, kad valstybės narės atmeta dėrybų galimybę e, pagal dabartinį komisijos pasiūlymą tai yra keista, švelniai sakant, dėl to, kad vadovų taryba valstybių narių paprašė parengti bendrijos mechanizmą, tačiau dabar atrodo, kad valstybės narės tarsi neturi nieko bendro su šiuo pasiūlymu. Manau, kad e, du prioritetai iškyla mums žiūrint į dabartinę situaciją. Pirmasis dalykas - e, darbas taryboje. Tikiuosi, kad Danija, kaip pirmininkaujantį šalis, kaip nors išjudins viską iš mirties taško. E, reikia dirbti atvirai. Atsisakymas diskutuoti nenaudingas nei tarybai, nei parlamentui, nei ES piliečiams. Mes neturėtume pamiršti, kad visa mūsų veikla turi e, vadovautis nuostata, kad ES piliečių judėjimo laisvė yra taisyklė ir sienų kontrolė negali būti taikoma tik tai išskirtinėmis situacijomis e, kaip išskirtinė priemonė. Nėra jokios priežasties e, vėl įvesti sienos kontrolę, išskyrus tokiais atvejais, kai nutinka kas nors labai ypatingo. Šis mechanizmas turėtų būti bendrijos mechanizmas sprendimas įvesti vidaus sienų kontrolę neturėtų būti priimamas atskirai kiekvienos valstybės narės. Tai turėtų būti sprendimas, kuris priimamas ES lygmenių. Reikia aptarti konkrečias sąlygas, kurios bus taikomas šiam mechanizmui. Taryba prieštarauja e, minčiai, kad komisija komitologijos būdu e, E, taiko šią procedūrą, komitologija galbūt nėra geriausias sprendimas, net ir man taip netrodo, mes turėtume rasti kur kas skaidresnį metodą, kuris e, būtų taikomas visoje ES, kurį taikytų parlamentas, taryba. Kitas labai svarbus elementas yra tas, kad parlamentas turėtų būti visiš, visais atvejais įtrauktas į bendro sprendimo uh, prieimimo e, procesą, taip pat į kontrolės vidaus sienų mechanizmo priežiūrą ir ver, šengino e, vertinimo mechanizmą. Tai turėtų būti visiškai aišku. Parlamentas netoleruos tarybos bandymų keisti teisinį pagrindą, kad E, būtų taikomas 70 straipsnis vietoj 77 straipsnio. E, Lisabonos sutartis aiškiai e, mūsų galės patvirtina. Labai daug ko tikiuosi iš Danijos, kaip pirmininkaujančios šalies. Manau, jog jis sieks, kad e, pasiūlymų paketas dėl Šengeno zonos valdymo bus e, išjudintas iš mirties taško, vyks diskusijos, mums reikia labai aiškių taisyklių šioje srityje. Dėkuoju apie frakcijos šiandienis pranešėjas. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Renatai už jos darbą ir už tai, kaip jie jį pristatė. Aš pritariu jos mintims ir tam, kaip jie jas išsakė. Reikėtų nepamiršti, kas yra svarbiausia. Komisijos, komisijos narė ponė Malstrom vakar pasakė, kad šiandieno erdvė yra geriausias ES integracijos sėkmės pavyzdys. Mes kalbame apie laisvą judėjimą, apie saugų laisvą judėjimą. Tai yra tokia, kuris net netrukdo mūsų saugumui. Mums skubiai reikia parengti SIS antrosios kartos sistemą ir mums reikia atlikti antrąjį vertinimą tam, kad suvoktume, kaip mums elgtis tais atvejais, kai kas nors nutinka. Mums reikia tokio vertimo mechanizmo, kuris padėtų mums aptikti klaidas ir, ir reikia atnaujintų šengeno taisyklių. Mes norime, kad šis mechanizmas būtų Europos mechanizmas, kad jis nebūtų parengtas tarp vyriausybinio susitarimo pagrindų. Vidaus sienų kontrolės e, atnaujinimas bus įmanomas tik tai kraštutiniu atveju. Ir tokiam atnaujinimui skirtas taisyklės turėtų būti taikomos visoms šiandien artvės šalims. Tais atvejais, kai iškyla nenumatytų aplinkybių, su kuriamis valstybės narės nebesugeba susitvarkyti. Taigi, kokia yra problema? Pone Vėpra visiškai teisingai pasakė, kad valstybių narių nuomonės skiriasi. Taryboje valstybės narės stengiasi ignoruoti Europos parlamentą. Ir dabar siūloma pakeisti teisinį pagrindą ir taikyti 70 straipsnį, o ne 77, kaip buvo numatyta anksčiau. Jei bus taikomas 70 straipsnis, tuomet Europos parlamentas negalės dalyvauti šiame procese. Ir beje, Danija pritarė taryboje tam, kad būtų pakeistas teisinės pagrindas. Taigi dabar pirmininkaujantis šalis pritarė tam, kad Europos parlamentas būtų išstumtas iš šiandien erdvės reformos proceso. 70 straipsnis buvo pasirinktas ne vien tam, kad būtų išstumtas iš jo darbo parlamentas, bet ir tam, kad būtų šiek tiek sumažintos ambicijos ir siekiai. Mes norime sustiprinti saugumą ir uh, laisvą judėjimą Šengeno erdvėje. Todėl mums visiškai netinka 70 straipsnis. Tai yra esminis klausimas. Toliau. Europos mechanizmas. Jis mums yra reikalingas. Toliau. Bendro sprendimo procedūra, kurioje dalyvautų Europos parlamentas. Toliau. Migracija. Imigracija. Mes nenorime traktuoti imigracijos kaip grėsmės ir nenorime, kad, kad e, sienų kontrolė būtų atnaujinama dėl pernelyg didelių migrantų srautų. Toliau. Apsilankimai ES teritorijoje. Mes manome, kad e, pagal numatomą mechanizmą reikėtų leisti uh, kitoms valstybėms narėms patikrinti, ar iš tikrųjų šalis turi pateisinamų argumentų sienų kontrolę atnaujinti. Toliau, ponia pirmininkė. Pone Weber yra mūsų pranešėja. Taryba yra pasirengusi atsisakyti visko, išskyrus 26 straipsnį, tai yra ta, kuriame kalbama apie vidaus sienų kontrolės atnauinimą. Taigi dabar taryba yra pasirengusi pakeisti teisinį pagrindą ir pasirinkti 70 straipsnį tam, kad e, išstumtų parlamentą. Jie taryba nori taikyti tarp vyriausybinį metodą ir nieko nenori girdėti apie. apie, apie ir ji visiškai nenori su mumis bendradarbiauti. Aš manau, kad Europos parlamentas turi labai aiškiai išdėstyti savo nuomonę ir aiškiai pasakyti, ką mes manome apie komisijos pasiūlymą ir turime tęsti teisėkuros procesą. Romero. Dėkuoju, panu Kairė, Romeo Europė, Lopes. Ačiū pirmininkė. Pane Weber stengiasi spręsti labai rimtą problemą. Kalbame apie tai, kad e, po įvykių Tunise ir kitose e, Šiaurės Afrikos šalise reikia keisti Šengeno erdvės taisyklės. Tai tapo akivaizdu po to, kai uh, Lampedūzoje, Lampedūzą pasiekė didžiuliai migrantų srautai. Ponas Monti tuomet parėmė tuometinės Italijos vyriausybės priemonės. Ir daug kas gal ir prieštarautų tam, kad būtų e, keičiamas šis reglamentas. 2001 metų direktyva pagal kurią galima būtų laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę, nebuvo pritaikyta. Akivaizdu, kad Prancūzija tiesiog stengiasi elgtis populistiškai tam, kad laimėtų daugiau rinkėjų balsų. Ir kaip pasakė ponas Koelio, valstybės narės nenori gilintis į tai, kaip reikia reformuoti šiandieną erdvę ir kaip galima būtų parengti bendras vidaus sienų kontrolės atnauinimo taisyklės iškilus ypatingoms aplinkybėms. Taigi jų pozicija yra iš esmės netinkama ir neteisinga. Aš manau, kad yra visiškai neteisinga painioti migraciją su kitomis kokiamis nors e, terorizmo ar kitų reiškinių e, keliamomis grėsmėmis. Mes e, galime įsivaizduoti įvairiausius įvykius, kurie gali būti susiję ir su terorizmu ir tuomet gal valstybė narė pageidaus atnaujinti vidaus sienų kontrolę trumpam laikui. Mes galime įsivaizduoti įvairiausias aplinkybės. Tai kaipgi galima keisti reglamentą? Tinkamai nevertinė iš tikrųjų, kok, apie kokias grėsmės mes kalbame. Man atrodo, kad komisija tiesiog pasidavė spaudimui, aplinkybių spaudimui ir pateikė šį pasiūlymą. Aš nemanau, kad dabar atinkamas laikas kalbėti apie šiandieno erdvės peržiūrą. Kalbėti apie bendrą paužiūrį į išimtinės aplinkybės. Dabar tiesiog tam yra netinkamas laikas. Manau, kad būtų kur kas geriau tiesiog paprašyti, kad būtų atsimtas šis pasiūlymas ir tada reikėtų išnagrinėti SIS sistemą ir pagalvoti apie tai, kaip e, galima būtų iškilus e, ypatingoms aplinkybėms dėrėtis su valstybėmis narėmis ir e, tam, kad būtų spręsta situacija. Aš manau, kad mes, Europos parlamento nariai, turime užimti labai aiškę poziciją Aš manau, kad problema yra ne ta, ar bus taikomas 77 ar 70 straipsnis. Šengeno erdvės sukūrimas yra viena iš didžiausių, vienos iš didžiausios ES projekto sėkmės istorijų. Ir aš manau, kad jeigu mes dabar taisysime šį reglamentą, mes e, tikrai sugelsime chaosą. Aš dėkuoju ponė Weber už jos pastangas, tačiau manau, kad mums šito dokumento tikrai nereikia, nes mes tik tai atversime Pandoros skrynę. Dėkuoju, ponė Skala. Ačiū. Aš e, visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta Anksčiau e, žaliųjų frakcijai bendrijos e, metodo taikymas e, atnaujinant vidaus sienų kontrolę yra absoliučiai logina, logiškas. Valstybės narės sutiko atiduoti dalį savo suvereniteto, kad galėtų įgyvendinti Šengeno susitarimą. Ir dabar logiška atrodo prašyti iš komisijos taikyti šį metodą mes remiame šią idėją. Bet koks vidaus sienų atnaujinimas, vidaus sienų kontrolės atnaujinimas e, turėtų būti adekvati priemonė, nesprendžianti migracijos problemų arba nesprendžianti tam tikrų ginčių tarp valstybių narių įvairiose situacijose. Aš visiškai e, prieštarauju komisijos vertinimui, kad migrantai yra grėsmės. Mes e, nekeliame grėsmės tik kirzdami sienas. Manau, neadekvatu vertinti atvykėlius kaip grėsmę saugumui. Jie yra žmonės, e, nebūtinai jie kelia grėsmę. Šis požiūris yra visiškai neprimtinas. Ir tik dėl tos priežasties, kad atvyksta daug migrantų, atnaujinti vidaus sienų kontrolę nėra e, protinga. Jo labiau, kad bent laikinai tokia valstybė tarsi pasitraukia iš Šengeno erdvės. Manau, kad tokia praktika nėra priimtina. Turime stengtis, kad priemu šį teisės aktą nepasikeistų mūsų požiūris į patį atvykstantį migrantą žmogų. Aš Visiškai pritariu tam, kad migrantai nėra grėsmė ir parlamentas turėtų būti įtrauktas į procedūrą. Ja, Dank, Frau Ford. Pone Zipel. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad visi puikiai suvokiame, kad ši diskusija tikrai kelia nerima daugeliui mūsų. Kodėl? Ar tikrai kiekvienas šalies pilietis gali nuspręsti, kas kelia grėsmę e, jo valstybės vidaus saugumui? Aš čia kalbu ne tik apie Prancūzijos žingsnius ar kontrolės Danijoje arba Niderlandų situaciją. Niderlandai jau pradėjo dalinę e, sienų kontrolę fotografuodami kiekvieną atvykstantį automobilį. Mes nežinome, kuo ši kontrolė, šis um, registravimas baigsis. Valstybės narės turėtų laikytis tų įsipareigojimų, kurių kažkada prisėmė, tai yra užtikrinti laisvą, netrikdomą savo piliečių judėjimą skirtingose valstybėse narėse. Jei pradedame abejoti Šengeno erdve, tada turime su, apskritai pradėti diskusijas apie bendrijos metodą. Man visiškai nepriimtina, kad komisija e, vienodais marškinėliais bando aprengti pačias įvairiausias problemas. Negalime leisti, kad migrantai e, būtų prilyginami tiesioginiai grėsmiai saugumui. Manau, kad e, visos frakcijos turėtų sutelkti savo jėgas ir priimti tokį sprendimą, kuris leistų sustiprinti Šengeno erdvę ir nesuteiktų atskirai valstybei nariai, jai užsinorėjus imti ir panaikinti bet kokius Šengeno e, erdvės pasiekimus. Ačiū, ponas Busutilis. Ačiū, ponia pirmininkė. Klausdamas e, savęs, e, kokia, kodėl tarybos ir parlamento pozicijos taip visiškai išsiskiria, vienintelis atsakymas yra požiūris. Mūsų požiūris vadovaujasi vidinių sienų panaikinimu. Tuo tarpu taryba Šengeno erdvę vertina kaip erdvę su sienomis. Akivaizdu, kad mūsų požiūriai išsiskiria, akivaizdu, kad mūsų pozicijos prieštarauja viena kitai, mes einame skirtingais keliais. Tai yra svarbiausia problema ne tik dėl to, kaip vertiname šią situaciją. Aš nemanau, kad esu neteisus, sakydamas, kad taryba ne tik prieštarauja šiam pasiūlymui, tačiau ir nubraukia bet kokius Šengeno pasiekimus, siekdama supaprastinti atskirai valstybei nariai galimybę atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Europos parlamentas neturėtų pritarti tokiai tarybos pozicijai, laikydamasi savo požiūrio. Mes galime susitarti, taryba turės ieškoti kompromiso ir kaip Renata Weber pabrėžė, Europos parlamentas taip pat pasirengęs ieškoti kompromiso. Tačiau, kadangi mūsų pozicijos išsiskiria, reikės e, daug pastangų. Ponas Koelio kalbėjo apie sąlygas, aš taip pat manau, kad reikėtų numatyti tam tikras sąlygas. Jei valstybės narės turi tikrų e, su šalies nacionalinio saugumu susijusių nuogastavimų dėl grėsmių, tuomet reikėtų nustatyti, kokiais atvejais vidaus sienų kontrolės atnaujinimas galėtų būti pateisinamas dėl e, tam tikrų grėsmių viešai tvarkai ar nacionaliniam saugumui, jei jas išvelgia vyriausybės. Tačiau būkime nuoseklus. Kita vertus, yra kai kas, kam negalime pritarti. Tai yra ES teisė teisės, kurios yra suteikiamos atskiriems ES piliečiams, negali būti atimta kokios nors ES valstybės narės, nes jei tai leisime, tai kils grėsmė mūsų piliečių teisėms ir mūsų sukurta sistema sužlugs. Imigracija niekada neturėtų tapti grėsme tokia, apie kurią kalba arba kurią išvelgia taryba. Priešingai. Jei teigiama, kad dėl migrantų bangos kyla grėsmė, tai vidaus sienų kontrolės atnaujinimas prieštarautų solidarumo principui, todėl kad tai reikštų, kad to, ta valstybė narė, į kurią atei, atvyksta daug e, imigrantų, ji tiesiog užsisandarina savo sienas, neįleisdama migrantų. Ir tai prieštarautų tam solidarumo principui, apie kurį taip dažnai kalbame šiame komitete. Aš manau, kad gera pirmininkaujančios Danijos valia e, darybose bus esminės svarbos. Jo labiau, kad Danija bando atkurti pasitikėjimą Šengeno erdvę ir pirmieji žingsniai, kurių pirmininkaujanti Danija perimusi pirmininkavimo vairą ėmėsi, buvo panaikinti tuos apribojimus, kurie buvo įdėkti jos šalies. Aš tikiuosi, kad e, šią dvasę vadovaujantis mums pavyks pasiekti susitarimą. Ačiū, ponas Gročeta. Kadangi taryba e, labai e, nenori šį klausimą žiūri ir labai su, suprasti, kodėl. Uh, E, kanclerė Merkel kalba apie tai, kad reikia sustiprinti politinę Europą ir e, reikia galvoti, kaip tą padaryti. Vargu ar e, įvesdami sienos kontrolę tą pasieksime. Tačiau negaliu sutikti ir su tokiu šantažu, kai kas sako, kad komisijos pozicija yra gera. Manau, kad turime du neteisingus dalykus prieš save parlamentas pats tarsi nori e, sukurti vieningą, užtikrinti vieningą Europą, mes laikome save integracijos projekto dalimi, bet tuo pačiu metu kai kurios valstybės narės ir komisija valstybės narės e, kalba per savo vyriausybės ir girdime atitinkamas nuomonės. Ir mes e, ne visuomet įvertiname politinę prasme, kokia yra jų pozicija, o mes e, esame išrinkti Europos piliečių ir įkūnijame tam tikrą e, ES elementą ir turime jį stiprinti. E, Pone Romero labai įdomiai pasisakė. Ji mini labai vieną svarbų esminį dalyką. Pasižiūrėkime į kontekstą. Dėl ko atsirado tas pasiūlymas? Pirmiausia, jeigu pasižiūrėsime į dokumentą, tai yra tam tikras apribojimas, kitaip tariant, abrėži, apibrėžiamos situacijos, kurios, kurioms susidarius e, galima įvesti sienos kontrolę valstybės narės gali nukritino taisyklių e, įvesti ypatingas e, sąlygas ir niekas negali sustabdyti jų. Jų pareiga yra apsaugoti savo sienas visuomet, užtikrinti jų saugumą. Ir Europos sienas taip pat, bet problema kyla tada, kai jos e, bando nukrypti nuo taisyklių galiuojančių visiems taisyklėms, galiuojančių visiems piliečiams E, sienų kontrolė buvo panaikinta ir tai buvo laikoma Europos susivienimo elementu. Yra labai daug būdų, kaip kontroliuoti neteisėtus e, rautus. Klausiau, ką sakė pranešė, ponia Weber. Tai nėra imigracinė kontrolė. Kiti dalykai, kurie yra susiję su imigracija. Bet jeigu tai yra ginklai, narkotikų kontrabandą nacionalinės policijos paėgos turėtų e, pradėti veikti ir sulaikyti tuos žmonės, kurie siekia įvažiuoti į atitinkamą šalį. Taigi prisiminkime vėl, ką sakė ponė Romero. Ne e, pamirškime, dėl ko viskas rado. Dėl to, kad 20 tūkstančių tunisiečių norėjo atvykti į Europos Sąjungą. Ir e, visi pradėjo bijoti, kad e, tai bus e, invazija į Europą. Kiekvieną dieną tvirtinamos rezoliucijos dėl žmogaus teisų Tunise. To nepamirškime. Ir manau, kad Europos Sąjunga jau yra pasižymėjusi šioje srityje. E, tunisiečiai galvoja, kad ES yra puikus pavyzdys, bet jeigu jų daugiau atvyksta pas mus, tai jiem jau neleidžiama e, įvažiuoti. Mes tampame vis labiau eurocentriški, atsiskiriame nuo e, kitų pasaulio dalių, bet nepamirškime, kad galėsime plėtotis, aukti tik tai su E, pietinė dimensija, Afrikos dimensija. Turime būti atviresni žmonėms iš trečiųjų šalių, taigi neapsigaukime. Tik tai pora šalių veikia. Aišku, artėja rinkimai, bet kada, bet kur, kur nors vyksta rinkimai. Italijoje galbūt e, kas nors e, norėtų, kad būtų pakeista Šengeno sutartis, bet nemanau, kad tas pasiūlymas, šis pasiūlymas yra labai svarbus. Dar trys kolegos nori pasisakyti. Pone Weber ir po to tarybos paprašysime. Pone Gijom, prašom trumpai. Labai greitai. Daug pasiūlymų buvo išsakyta. O norėčiau aš pati tik padėkoti poniai Weber už ryštą. Daug klausimų iškyla dėl to, kas yra šalių, valstybių narių dalykas, ką galima vienašališkai įvesti ir kas turėtų būti bendrijos priemonė. Mane nuvylė kai kurių valstybių narių požiūris, kurios bando uždaryti sienas ir sako, kad parlamentas e, labiau rūpinasi formą, o ne turiniu, bet ar viską galime numatyti? numatyti. E, tie mechanizmai jau yra veikiantis, jie egzistuoja, tai kam dar papildomą sluoksnį įvesti. Kalbam apie ypatingą situacijas, taip pat apie keletą tūkstančių žmonių, kurie norėjo pakliūti į valstybės narės ir sako, kad toks jau uh, potvinis, srautas toks didelis tų žmonių e, gali kelti grėsmę ir bandoma tokiu būdu e, reaguoti. Tai yra tikrai karikatūra ir nedaro garbės Europai. Mes turėtume grįžti prie e, realybės ir mm, manau, kad čia tik viena iš valstybių narių nori tos priemonės ir taip sprendžia savo vidaus politikos klausimus. Mes e, turime galvoti apie tai, kaip vertinti, įvertinti e, funkcionavimą Šengeno zonos, o ne galvoti apie papildomas dar kažkokias sąlygas. Ačiū. Müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die Öffnung der Grenzen, ja, ich glaube, mit die stärkste Symbol. Ačiū. Manau, kad jei e, norime atverti sienas, tai nepamirškime, kad tas mūsų atvirumas ir Šengeno erdvė turi ir simbolinę erdvę. Labai pas, rekomenduočiau labai atsargiai vertinti galimybę atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Jei tokių priemonių būtų imtasi, tai turėtume labai aiškius kriterijus numatyti, kas yra tas didysis kažkas, kuris kelia tokią grėsmę ES atskiram šalims. Kalbant apie migracijos reiškinį, migracija yra labai natūrali tūkstančius metų. Į mūsų regioną atvyksta žmonės iš kitų šalių. Ir tikrai netikiu, kad ES siekia atsiriboti. Labai skeptiškai vertinu e, š, e, vidaus sienų atnaujinimo galimybės. Dėkuoju, panė pirmkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Nereikėtų pamiršti, jog Šis dokumentas atsirado dėl ypatingų priežasčių. 2010 m. balandžio mėnesį tarp Prancūzijos ir Italijos kilo ginčas. Būtent tuomet į Italiją plūstelėjo didžiulį migrantų srautą iš Šiaurės Afrikos. Kolegos kalbėjo prieš mane, jau kalbėjo apie šias ypatingas e, aplinkybės. Ir aš manau, kad e, mes turime numatyti galimybę atnaujinti vidaus sienų kontrolę, tuomet, kad tai yra būtina, bet e, taisyklėse turi būti aiškiai pasakyta, kad valstybės turi pasitikėti viena kita ir kad turi būti pateiktos labai aiškios priežastis, dėl ko kilo grėsmė konkrečiai valstybei. Manau, kad turime kalbėti apie šios klausimus atvirai. Šis klausimas ir šis dokumentas yra labai svarbus visiems ES piliečiams. Pirmininkė, ar taryba norėtų ką nors pasakyti? Tai prašau kalbėti labai trumpai. Prašau. Dėkoju. Ir aš kalbėsiu tikrai trumpai. Savo pirmininkavimo metu mes padarysime viską, kad, kad, pas, kad dėrybos pasistumėtų į priekį. Uh, ir kad tai vyktų kuo skubiau. Laisvas piliečių judėjimas yra vienas iš pagrindinių ES laimėjimų ir šiandieno sistema turėtų būti subalansuota ir ji turėtų būti sustiprinta. Mes tikimės, kad taryboje mums pavyks rasti sutarimą dėl šiandieno sienų kodekso, nes tik tokiu atveju mes galėsime gauti mandatą e, darybos Europos parlamentų pradėti. Dėkojame Europos parlamento nariams už jų nuomonę, į kurią mes pasistengsime atsižvelgti, svarstydami šį dokumentą. Dėkoju. Uh, uh, Pone Weber, prašau. Ačiū pirmininkė. Dvi labai trumpos pastabos. Taigi pirmiausia. Jūs galite mane kreiptis ir manau, kad mums dar pavyks surasti kompromisą tam, kad mes galėtume sustiprinti šiandieno erdvę. Ir manau, kad jeigu mums pavyktų sustarti dėl bendrijos metodo taikymo, tai jau būtų labai teigiamas žingsnis į priekį. Bet jūs turėtumėt suvokti, kad aš niekuomet nepasirašysiu po dokumentu, kuris su, uh, palengvins dabar galiojančius standartus, kuris uh, sumažins jų kokybę ir uh, kuris. Uh, bus skirtas tam, kad valstybės narės e, labai paprastai ir lengvai galėtų atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Pirminkė, dėkoju, ponė Weber. Toliau periname prie balsavimų. Balsuosime dėl trijų dokumentų. Ir e, vienas iš balsavimo sąrašų yra labai ilgas ir aš norėčiau, kad jūs dabar paruoštumėt savo balsavimo korteles tam, kad mes galėtume iš karto perėti prie balsavimo. O aš paieškosiu tuo metu savo, savo kortelės. Let's uh, start the vote. Taigi pradėkime balsuoti. Pirmiausia, balsuosime dėl ES, Islandijos ir Norvegijos susitarimo dėl tam tikrų 2000 metų gegužės 29 dienos konvencijos dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiuose bylose ir jos 2001 metų protokolo nuostatų taikymo. Jei ponas Morais nenori nieko pasakyti, tuomet iš karto galime pereiti prie balsavimo. Jokių pakeitimų nebuvo pateikta šiam dokumentui, taigi balsuojame dėl rekomendacijos projektų. Kas už? Okay, then we have to vote electronically. I... Vyks tik tai uh, balsavimas tik vieną kartą ir pagal taisyklės turime balsuoti elektroniniu būdu. Taigi prašau balsuoti. Galite balsuoti. Taip, pane Andželylė. Palaukite, aš dar nesuradau savo kortelės. Gerai. Pone Staručiak. Aš neturiu balsavimo kortelės, taigi aš turėsiu kelti ranką. Pirmininkė. Gerai. Pane Andželinį surado savo kortelę, taigi turime tik tai vieną kolegę, kuri neturi balsavimo kortelės. Pone Lunčiak. Pone Lunčiak. Paprašykite savo padėjėjų nueiti ir surasti jūsų kortelę, nes ji tikrai jums pravers. Taigi, 44 už ir dar vieną balsą galime pridėti. Taigi, 4-5 komiteto nariai balsavo už, niekas nesusilaikė ir niekas nebalsavo prieš. Sveikiname pono Morais. Toliau perėmėme prie klausimo, į kurį bus atsakoma žodžiu, dėl žaliosios knygos, dėl trečiųjų šalių piliečių gyvenančių Europos Sąjungoje teisės į šeimos susijungimą. Balsuosime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir turime dar pridėti ponios Lunačiek vieną balsą, taigi 44 balsavo už, niekas nesusilaikė, sako pirmininkas, pirmininkė, niekas nebalsavo prieš. Šito klausimas yra patvirtintas. Ir trečias dokumentas, dėl kurio balsuosime, tai yra orientacinis balsavimas. for two abstentions. Okay, but here we didn't hear nothing. It was zero zero. Okay, so please check it. Okay, uh, now the orientation vote on the. Toliau orientacinis balsavimas dėl pranešimo projektų dėl trečiųjų šalių piliečių teisų 87 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 89 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 90 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. A, patvirtinta. Tikrai. Taip, taip, aišku, kad, kad patvirtinta. 91 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 90. Norėtumėt, kad pasitikrintumėt balsavimo rezultatus dėl 91 pakeitimo. Gerai, pradedame balsuoti. What's the, it's, what's no. the problem? Sorry. Okay, I open the vote again. Gerai, pradedame iš naujo. Klausai. Gerai. Dabar uždarome balsavimą. Šešiolika už trisdešimt trys prieš, niekas nesusilaikė. Šis pakeitimas atmestas. 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 93 dėl jo nebalsuosime. Toliau užimtumo komiteto 22 pakeitimas patvirtinamas be balsavimo. Toliau 94, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 95, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 96 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau. Užimtumo komiteto 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau. Antras kompromisas. Kas už? A, norėtumėt pasitikrinti. Gerai, galime balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Prašau baigti balsavimą. 22 už, 28 prieš. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš kas susilaikė, patvirtinta. Toliau užimtumo komitetas 26 komitetas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 102 pakeitimas, kas už. A, atsiprašau, atsiprašau, jis atkrinta. Trečiasis kompromisas. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Toliau periname prie ketvirtojo kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie penktojo kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie šeštojo kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėl to, kad patvirtinome šį kompromisinį pakeitimą, atkris kai kurie kiti pakeitimai. Dabar 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie užimtumo komiteto 31 pakeitimo, kas už, kas prieš. Atsiprašau. Aukštai kelkite rankas, kas už. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Šis pakeitimas yra toks pat kaip ir 132 pakeitimas. Toliau, užimtumo komiteto 32 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Šis pakeitimas identiškas su 133 ir 134, taigi dabar 135, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 136 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie 139 ir užimtumo komitetos 24 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Man atrodo, kad viskas aišku, bet jeigu norite, galime pasitikrinti balsavimo rezultatus. Gerai, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 24 už, 27 prieš. Atmesta. Pirmininkė norėjo Jums pranešti, kad dabar aš jau turiu savo balsavimo kortelę. 140 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad reikėtų pasitikrinti. Kelkite rankas aukščiau, tam, kad aš geriau matyčiau. O dabar balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigiamas. Balsavimas uždaromas. 35 už, 15 prieš. Ir prašau dar kartą aukštai kelti rankas, kitaip man labai neaišku, kaip balsuojate. Gerai, toliau 141 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pone Andželili, prašau. Gal jūs pabandykite įdėti kortelę į kitą aparatą? Gerai, veikia geriau dabar. Gerai, puiku. Taigi 143 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 152 pakeitimas atkrenta. 154 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 153 pakeitimas atkrenta, dėl to, kad buvo patvirtintas šeštas kompromisas, taigi devintas kompromisas dabar kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau periname prie užimtumo komiteto 35 pakeitimo, kas už, kas, prie, kas prieš. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus, galime balsuoti dėl 35 užimtumo komiteto pakeitimo. Balsuojame. Užimtumo komiteto 35 pakeitimas. 35 pakeitimas, kurį pateikė užimtumo komitetas ir balsuojame elektroniniu būdu. Gerai, dabar balsavimas uždaromas. 18 už, 32 prieš. Atmesta. 163 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 164 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 165 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau periname prie 13 pakeitimo, kas už, kas prieš. Dar kartą, kas už, kas prieš Kas susilaikė? Man atrodo, kad patvirtinta. 166. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 167. Kas už, kas prieš. A, nežinau, nežinau, reikėtų pasitikrinti. Prašau balsuoti dabar elektroniniu būdu. Galime balsuoti. 167 pakeitimas. 29 už, 20 prieš. Patvirtinta. 168. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 169. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Gal reikėtų pasitikrinti? Gerai, galime pradėti balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas uždaromas. 27 už, 24 prieš. Atsiprašau, bet šis pakeitimas patvirtintas. Bet žinot, kaip nėra lengva skaičiuoti jūsų rankas. Dešimtasis kompromisas, kas už? A, atsiprašau. 170 pakeitimas pirmiausia. Taigi, kas už, kas prieš, kas susilaikė? Man atrodo, kad patvirtinta. Bet gerai, galime dar kartą pasitikrinti. Gerai, balsuojame dėl 170 pakeitimo. Balsavimas uždaromas. 25 už, 24 prieš. Patvirtinta. okay, 26 in favor. Gerai, 26 už. Gerai, gerai. Taigi, dešimtasis kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau pereiname prie 177 pakeitimų, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Labai sunku man nuspręsti už ar prieš, todėl balsuojame elektroniniu būdu. 177 pakeitimas. Dabar balsavimas uždaromas. 27 už, 24 prieš. Patvirtinta. Toliau keturi identiški pakeitimai. Užimtumo komiteto 37, 36 pakeitimai, 178 ir toliau, toliau, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 182 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 184, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 185. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 188. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 11. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 192 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Atmesta. Toliau 183, sako pirmininkė. A, atsiprašau, 193 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 195, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Reikėtų pasitikrinti. Na gerai, balsuojame. Balsavimas uždaromas. 25 už, 24 prieš. Šis pakeitimas yra patvirtintas. Šimtas devyniasdešimt ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 196. Kas už? Kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 197. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 198 ir 200. E, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 199. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 201. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 202. Su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 12. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 203. E, šeštasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 207. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 15. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 208. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 209 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 210 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 211, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo, patvirtinta. 215 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Patvirtinta. 216. Kas už? Kas prieš? A, reikėtų pasitikrinti. Gerai, balsuojame elektroniniu būtų dėl 216 pakeitimo. I close the vote now. Balsavimas uždaromas. 22 už, 28 prieš. Atmesta. 217 pakeitimas. Balsuosime dėl antrosios jo dalies. A, dėl pirmosios jo dalies pasiteisiu pirmininkė, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad patvirtinta. 218, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 219, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, manau, kad reikėtų pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Dabar uždarome balsavimą. 18 pakeitimas, 24 už, 23 prieš, patvirtinta. 220 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Man atrodo, kad rezultatas bus tas pats, bet galime pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 220 pakeitimo. Balsavimas uždaromas. 29 už, 22 prieš. Patvirtinta. 19 pakeitimas. Pranešėjo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 20 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau, 223 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau pereiname prie 222 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta pritar. Atmesta 225, kas už, kas prieš atmestas, 224, kas už. Reikėtų pasitikrinti. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 224 pakeitimo. Balsavimas uždaromas. 26 už 25 prieš. Šis pakeitimas patvirtintas. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta, man atrodo. 226. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 226 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 21 narys balsavo už, 27 prieš atmestą. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo, kad patvirtinta. 22 pakeitimas atmestas jums atrodo. Gerai pasitikrinkime. 22 pakeitimas. Gerai, patvirtintas. Pritarėt man. Keturioliktasis kompromisas, kas už, kas prieš. Kompromisinės keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 200, 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 230 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, a, labai sunku pasitikrinkime. 230 pakeitimas, galime pradėti balsuoti. Balsavimas uždaromas. Gerai, dar palauksime truputėlį. Kolegos, balsuokite. Gerai, balsavimas uždaromas 27 už, 21 prieš. Patvirtinta. Toliau 200. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 232 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 233 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. nebalsuosime dėl žimtumo 30, komiteto 37 pakeitimo. 234. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 235. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 15. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie 16 kompromisų. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 247, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 17 kompromisas iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Perėsime prie Peršoksime keletą puslapių ir pereisim prie 280 pakeitimo. Ar suspėjote? 280 už, prieš, susilaikę, atmestas. Kitas atkrenta. Pereiname prie išnašu. 29 pakeitimas už prieš susilaikę. Atmesta. Užimtumo pirmas ir 30 už prieš susilaikę. Atmesta. Užimtumo antras 31 už prieš susilaikę. Priimta. Užimtumo trečias 32 už prieš susilaikę. Atmesta. Užimtumo ketvirtasis, 33 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Užimtumo penktas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Šeštas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 34 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 35 už, prieš, susilaikę. Manau, kad patvirtintas, tačiau turime pasitikrinti elektroniniu būdu balsuodami dėl 35 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 27 už, 24 prieš, priimtas. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. 39 už prieš susilaikę atmestas. 37 už prieš susilaikę atmestas. 38 atkrenta. 40 už prieš susilaikę priimtas. Užimtumas 7 ir 41 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 42 už prieš susilaikę Atmestas. 43 už. Prieš. Turime pasitikrinti. Balsavimas pradedamas dėl 43. Balsavimas baigiamas. Balsavome dėl 43, 27 už, 23 prieš, priimtas. 44, 45 už. Prieš susilaikė atmesta. 46 už. Prieš susilaikė. Priimtas. Užimtumo 8 už. Prieš susilaikė. Priimta. Pirmas pakeitimas už. Prieš Turime pasitikrinti. Balsavimas pradedamas dėl pirmojo pakeitimo. Balsavimas baigiamas. 26 už, 23 prieš, priimtas. Užimtumo 9, 49 pakeitimas už. Prieš, susilaikę, priimta. 50 už, prieš, susilaikę, priimtas. Užimtumo dešimtas už, prieš susilaikę priimta. 51 už, prieš susilaikę atmestas. 52 už, prieš susilaikę atmestą. 11 už, prieš susilaikę priimta. Dėl 12 nebalsuojam. 13 už, prieš, susilaikę. Priimta. Užimtumo 14 už, prieš, susilaikę. Priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikę. Priimta. 61 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Atmesta. 15 už, prieš, susilaikę, priimta. 60 už, 60 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečias pakeitimas už. Ne, jis atkrenta. 59 Turime balsuoti. 59 už prieš susilaikę. Priimta. 62 už prieš susilaikę. Atmestas. 63 už prieš susilaikę. Priimta. 65. Ne, šeštas. vis dėlto 64 už, prieš, susilaikę, atmesta. Pereiname prie 66 už, prieš, susilaikę, atmestas. 67 už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikriname, elektroninis balsavimas pradedamas dėl 67. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 26 už, 25 prieš. Priimtas. 69 pakeitimas už. Prieš. Atmestas. 70 už, prieš, susilaikę, priimtas. Septyniasdešimt pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. Septyniasdešimt antras už, prieš, susilaikę, priimtas. 73 pakeitimas už prieš susilaikę atmestas. 74 už prieš susilaikę atmestas. 75 už prieš susilaikę priimtas. 76 už prieš susilaikę priimta. 77 už prieš susilaikę priimtas. 78 už prieš. Priimtas. 79 už prieš susilaikę atmestas. Dėl 16 nebalsuojama. 80 už prieš susilaikę. Priimtas. 81 už prieš susilaikę, atmesta. 82 už, prieš, susilaikę, priimtas. Užimtumas 21 už, prieš, susilaikę, atmestas. 83 už, prieš, susilaikę, atmestas. Pasitikriname elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 38 už, 10 prieš. Na, kaip ten bebūtų, jūs tikrai nekėlėte tiek rankų. Primtas. 84 už, prieš. Susilaikė. Primta. 85 už, prieš. Susilaikė. Atmesta. Užimtumo 20 už, prieš. Susilaikė. Atmestas. Devinio, užimtumo 1986 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas.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 man ką tik pasakė, kad Frontexo direktorius kol kas dar neatvyko, taigi negalime tęsti. Anksčiau negu kad nurodyta darbo tvarkėje, tęsime darbą 11.30. Dabar turite laiko išgerti kavos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 Dear colleagues, uh, as, uh, as Mr. Gerbėjai kolegos, kadangi pas mus jau atvyko ponas Laitinen, galime tęsti mūsų posėdį. Taigi, jums leidus norėčiau tęsti šio ryto posėdį ir siūlyčiau perėti prie 26 darbo atvarkės punkto. Tai yra Frontex 2012 metų darbo programos pristatymą, pristatymą kurį pristatys ponas Laitinen. Šiandien pakvietėme ponę Laitinen tam, kad jis papasakotų mums, kaip yra įgyvendinamos naujos nuostatos ir kaip agentūra ketina jas taikyti praktikoje. Pirmiausia, sutiksiu žodį ponui Laitinen, o po to perėsime prie diskusijos. Prašau, ponė Laitinen. Labai ačiū, pirmininkė. Labas rytas parlamento nariai, ponės ir ponai. Mums labai visuomet malonu pateikti informacijos jūsų komitetui. Pristatysiu darbo programą 12 metams, taip pat pasinaudosiu progą ir papasakosiu jums apie bendrąją situaciją. Taip pat paminėsiu klausimus susijusius su naujai pakeistu Frontex reglamentu. 2011 metai Buvo arabų pavasario metai, tai be ne svarbiausias įvykis pernai. Dėl nelegalių sienos kirtimų Italija 13 kartų išaugo tų kirtimų skaičius lyginant su dešimtaisiais metais. Taigi pagalvokite apie mastą. Kitas įdomus dalykas kuris kelia nuolat problemų, yra Graikijos-Turkijos sausumos siena. E, dešimtieji, e, vienuoliktieji metai kokios buvo tendencijos. E, pastebėjome, kad daugiau kaip 30 procentų judėjimas sumažėjo. Tiesiena, nors skaičiai tebėra gana aukšti. Dar vienas elementas yra Gibraltaro sąsiauris. 69 procentais e, srautas padidėjo lyginant su 10 metais pernai. Antriniai judėjimai pernai buvo aptarti. E, problemos dažniausiai e, buvo susijusios su situacija Graikijoje, Rumunijoje. Penki, penkiais kartais padidėjo neteisėtos sienos kirtimo o Vengrijoje net 50 procentų, daugiau kaip 50 procentų. Taigi toks yra bendras vaizdas. Jeigu žiūrėsime į skaičius 10-11 metų, tai matėme, kad 11 11 e, metais skaičiai buvo palyginti aukštesni dėl mano ką tik paminėtų priežasčių. Dar įdomu pasakyti, kad 141 tūkstantis. Jeigu tokį skaičių pateiksiu, jeigu jį lyginsime su uh, slaptais uh, įvažiavimais į pasienio kirtimo punktus, tai buvo 300. Tokiu atveju uh, yra didelis skirtumas. Pernai taip pat pastebėjome a, įdomius poslinkius dėl atsisakymo įleisti. Dešimtaisiais metais daugiausia albanų piliečiams buvo atsakyta, o pernai ukrainiečių daugiausiai nepateko į ES. 35 procentais ir daugiau 11 metais neteisėto e, sienos kirtimo tiek sausumos, tiek um, vande, uh, jūros uh, sienų kirtimo atveju ir pasiskirstimas yra 50-50 tokių E, bandymų, Italijoje daugiausiai buvo bandymų į, į patekti per vandens sienas. Padė, e, sienos skirtimas padedant kažkam taip pat sumažėjo 11 e, metais 21 procentų tačiau ne viskas yra labai gerai. Dabar dėl tautybių alžyriečiai tarp penkių šalių, e, iš kurių daugiausiai imigrantų bando patekti. Praeitą savaitę, sausio 19 dieną, Frontexas e, pasiekė susitarimą e, su, pasirašė susitarimą su Alžyro sienos apsaugos tarnybomis. Arabų pas vasaris, labai greitai pristatysiu šį klausimą. E, du aspektai išiškėjo e, viduržėmio jūros centre. Pastebėjome maždaug 64 tūkstančius e, migrantų, iš Tuniso daugiausiai. Pradžioje įvykių taip pat iš Libijos žmonės bėgo. Ir dabar matote skaičius O su Turkija, lyginant e, su padėtimi ties Turkijos pasieniu, padėtis yra panaši. Graikijos, Turkijos sausumos siena padėtis sudėtinga, matote kreivę, kurioje pavaizduoti srautai 10-11 e, metų. Reikėtų čia paminėti, kad e, taikomos e, spar, e, greito reagavimo operacijos, kitos operacijos. ir maždaug 90 procentų atvejų nustatome. Galima pasakyti, kad beveik nėra nenustatytų neteisėtų sienos kirtimo atvejų. Mes taip pat uh, apklausėme imigrantus maždaug 90 procentų. E, kai nustatoma atvejai nelegalaus sienos kirtimo, e, tiksliau mes sulaikom apie 90 procentų, bet de, maždaug 90 procentų tų imigrantų lieka neapklaustų ir taip atsitinka dėl to, kad mes neturime pakankamai pajėgumų. Bendraujame su Turkija. E, daug problemų kyla, kad dėl to, kad iš e, pabėgėlių centrų, e, imigrantų centrų paleidžiama, e, paleidžiami žmonės ir daug jų vėl bando grįžti. Dabar pereisiu prie mūsų atsako. 2011 m. pradžioje mes pradėjome naują operaciją, nenumatytų situacijų planas – tiksliau pradėjome įgyvendinti, mes e, dirbame pagal skirtingus scenarius ir labai aktyviai sustiprinome operacijas e, ties sausumos ir jūros sienomis, e, tam tikrus centrus stiprinome ir gražinimo pajėgumus stiprinome mes gavome daugiau 31,8 milijono eurų pernai ir galėjome sukurti gana neblogą sistemą, stebėsienos veikla tęsiama, e, yra problemų dėl biudžeto įgyvendinimo, aš vėliau apie tai pakalbėsiu, bet apskritai, e, apskritai 2011 metais buvo problemų. Mes e, perkeliame labai daug e, sumų dėl tų problemų, pavyzdžiui, iš 11 į 12 maždaug 36 milijonus eurų turėjome perkelti. Dabar biudžeto įgyvendinimas nežiūrint papildomo 31,8 e, milijonų eurų, mums e, pavyko neblogai gyvendinti padidintą tą biudžetą, panaudoti 69 procentai 2010 metais buvo biudžeto panaudojimo, o pernai 66 procentai. Reikėtų pasakyti, kad rugsėjį pabaigoje papildomų 30 milijonų gavome, taigi viską padarėme gana neblogai. Vienas teigiamas pastebėjimas - tai, kaip sugebėjome panaudoti pinigus, kurie perkelti iš 2010 metų. E, norma padidėjo panaudojimo 81 procentų Dabar, jeigu pasižiūrėsime į bendrą gyvenimą per dviejus metus, 2009 metų e, biudžeto panaudojimas buvo 82 procentai, pernai, kai uh, finalizavome perkelto sumos panaudojimą, tai 93 procentai 2010 metų sumos buvo panaudota per dviejus metus. Mes, aišku, dėl suprantamų priežasčių negalėjome visiškai visų lėšų panaudoti, bet lėšos buvo panaudotos geriems teisingiems tikslams. 2012 mano pasisakymo pagrindinė tema. Matote žemėlapį, kuriame atsispindi mūsų rizikos vertinimas atliktas. Tamsesnė zona matote vieną Tai susijęs su operacinė mūsų operatyvinė veikla. Matote Gibraltaro sąsiaurį, nepamirškime Kanarų salų, nors skaičiai yra netokie jau įspūdingi. Taip pat daug dirbame viduržėmio jūros centrinėje dalyje. Daug kas neaišku ten yra tame regione, už tai turime uh, E, intensyviau vykdyti operacijas sausumos sieną tarp Turkijos, Graikijos ir vakarų Balkanų sienos išlieka mūsų dėmesio centre dėl antrinių judėjimų imigrantų. Dėl oro uostų matote skaidrę tamsesnės zonos yra siemos su šalimis, kuria daugiau problemų užtikrinant sienų saugumą. Tai yra svarbiausi tarptautiniai oro uostai. Mes daug dėmesio skiriame e, operacijoms e, ties oro sienomis. E, Brazilija kelia nemažai problemų, Nigerija, Alžyras, Pakistanas, Indija, Kinija ir Rusija. To šalis pavaizduotos tamsiau tai yra mūsų tikslinės šalis per e, operacijas ties e, oro sienomis. Ką planuojame šiais metais 55 milijonai eurų bus skilta, skirta mūsų operacijoms ir dar iš 11 metų labai daug lėšų perkėlėme šiam tikslui ir jos bus panaudotos šiam tikslui. Matote turbūt sąsaja e, šioje skaidrėje su ankstesnė, ankstesnė skaidrė e, operacijos. Pavyzdžiui, e, mes bendras operacijas atliksime saugodami jūros sienomis Kanarų salose, e, taip pat tarp Graikijos Italijos sienas ir kitur. E, vykdome kelis projektus. Mes norėtume padėti Graikijai stiprinti savo paėgumus gražinimus ryte. Taip pat bendras operacijas Jupiteris Neptūnas. E, vykdysime ir taip pat tam tikrų centrų stiprinimo operacijas. Visos operacijos turi tam tik, kurios, kurias aš paminėjau, netrunka tik vienerius metus. Jos susideda iš kelių etapų įgyvendinamų e, keletą metų pagal rizikos vertinimą, atsižvelgiant į rizikos analizę mes jau iš dalies įgyvendinome e, nenumatytų situacijų planą. 9 milijonai biudžeto rezervo numatyta šiam tikslui. Suderinta tai yra su biudžeto institucija. Prašysime, kad tas rezervas būtų išmokėtas, jeigu neužteks mums e, lėšų, jeigu nepavyks perskirstyti prioritetų. Mes tą darysime, bet jeigu to nepavyks užtikrinti, tai reikės mobilizuoti rezervą. Dar norėčiau paminėti, kad reikia papildomų išteklių mokymui, tarsiu porą žodžių apie tai, e, maždaug 4 milijonai eurų skirta šiam tikslui. be e, jūrų ir sausumos operacijų, gražinimo operacijos labai yra svarbios. Mes skyrėme 10 milijonų eurų šiai veiklą, veiklai ir tai reiškia, kad 35-45 bendros gražinimo operacijos bus atliktos šiais metais ir matote, į kuriuos kraštus. Tai vėlgi atitinka skaidrę, kurią matėte anksčiau, kai minėjau e, šalis, kurios kelia didžiausią grėsmę šioje srityje. Operaciniai e, nenumatytų situacijų planai, jau struktūra iš tikrųjų nieko naujo nėra. Tik tai mes e, akcentuojama kartais kitokią e, veiklą, kai ką sustipriname, pavyzdžiui, kai reikia pasitelkti tam tikrus paigumus, ekspertus, techninės priemonės. E, dar kartą pasakysiu, kad kai kurie elementai iš nenumatytų situacijų plano jau yra įgyvenimo, pavyzdžiui, Hermis operacijos pratesimas ir Poseidono operacijos sustiprinimas ir taip toliau ir panašiai. E, paėgumų stiprinimas. Tai labai svarbus dalykas. Eurosiur yra nepaprastai svarbi priemonė. Komisija yra pateikusi pasiūlymą Eurosiur reglamentui. Tai vienas iš agentūros prioritetų. Esame nemažai ką padarė plėtodami, plėtodami Europos e, stebėsienos sistemą ir esame labai atsidavę šiam darbui. Reikia plėtoti tam tikrus sutelktų pajėgumų centrus, pavyzdžiui, pasienio apsaugos pareigūnų, techninių priemonių. Mes turime restruktūrizuoti, pervadinti e, viską ir pasižiūrėti, kokia yra situacija e, reglamento Kiti svarbus dalykai yra mokymai, pasienio apsaugos pareigūnų, tą esame numatę, dėl mokslinių tyrimų ir e, plėtros automatizuotą sieną, e, patikrą e, pasienyje norime įdėkti, norime suteikti praktinę ekspertų e, E, parama išmaniųjų sienų iniciatyvai, ypač išvykstant žmonėms, ji būtų taikoma ir tai e, siūloma Eurosiūre. Technologinė plėtotė turėtų mums leisti parengti situacijų tam tikrą žemėlapį ir CPIP kitą panašų žemėlapį. Mokymas trys elementai. Pirmiausiai e, pasienio apsaugos pareigūnų e, mokymas, e, pagrindinės, pagrindinis mokymo programų turinys, papildomas ir panašiai siekiama užtikrinti bakalauro programų ir magistro programų gyvendinimą. Antrasis elementas tolesnis testinis mokymas, specializacijas, reikia pabrėžti pagrindinės teisės, e, suteikiamas mokymas šioje srityje. Dirbame su strateginiais partneriais, pirmiausia, pagrindinių teisų agentūra ir e, jungtinių tautų vyriausiojų e, pabėgėlių komisaru. Nemaž, Kitos yra operacijos susijusios, e, mokymas kitose srityse, pavyzdžiui, kova su priekyba žmonėmis, e, mes e, patys kartais suteikėme tokius mokymus. Europos mokymo sistema tai yra mūsų mm, darbo pagrindas, mes tiekiame išplėtoti šią sistemą, e, dirbame kartu su Europos policijos koledžiu, kad e, galėtume plėtoti šią mokymo sistemą. Šių metų biudžetas, jau minėjau, 9 milijonų e, rezervą saistoma su tam tikromis sąlygomis, bet pagrindinis biudžetas egzistuoja trečiais, trečius metus iš eilės. Matome, kad e, yra mažėjimo tendencija. E, nelabai didelis tas sumažėjimas, tačiau taip jisai yra mažesnis. E, pernykščiai metai buvo išskirtiniai, nes turėjome papildomus 31,8 milijonus, minėjau, ir perkeltą sumą 36 milijonus eurų perkeltą iš pernai į šiuos metus. Dėl finansavimo turėtų jis būti pakankamas kol kas e, pinigai nėra didžiausia problema, biudžeto rezervas esminės svarbos dalykas, kad būtume pasirengę problemas ateities spręsti. Turime ir tam tikrą finansinį buferį. Mūsų, labai didelė, mūsų biudžeto labai didelė dalis yra e, mokamos šalims, kuriuose vyksta bendros operacijos. Ši tendencija silpnėja, bet tai labai jautrus mūsų klausimas, tai dar egzistuoja e, biudžeto alokacijos asignavimai e, tokioms šalims turėtų mažyti, valstybės narės pačios turėtų skirti lėšas Naujasis reglamentas numato daug naujų užduočių. Aš paminėsiu kai kurias iš jų, bet dar pasakysiu, kad šiais metais per pirmąjį pusmetį biudžetas mūsų turėtų būti pakoreguotas. Kalbame apie papildomus žmogiškosius išteklius e, reikalauja pakoreguotas reglamentas įsteigti naują pareigybę ir tam reikės lėšų. Pareigybės, tiksliau, mes nekalbam apie dėlius skaičius, 10-15 žmonių turiu galvoje. Pakoreguotas e, Frontex reglamentas, e, dvi kategorijos pakeitimų. Pirmoji siejama su privalomais dalykais, kita su galimais. Taigi privalome pradėti nuo tų būtinųjų privalomų elementų, tai yra priemonės susijusios su pasienio apsaugos pareigūnų grupėmis, konsultacinių forumų dėl pagrindinių teisų, jau dirbame šioje srityje, procedūra pradėta įgyvendinti po vasaros pirmas susitikimas šio konsultacinio forumo vyks. Dabar kalbame, galvojame, kokia turėtų būti sudėtis, kiek turėtų dalyvių būti, kas turėtų būti jie. Viena iš problemų yra parinkti atstovus iš pagrindinių teisų bendruomenės, e, kokias atrinkti nevyriausybinės organizacijas, organ, e, kitas asociacijas. E, pagrindinių teisų pareigūnas, jo paskirimas labai svarbus dalykas, steigimo planas siemas su 12 metų biudžetu, tačiau nenumatyta tokia pareigybė ir finansavimas nenumatytas, mes turime e, galvoti apie pakoreguotą mūsų agentūros biudžetą. Mes taip pat turėtume e, teikti ataskaitą e, Europos parlamentui apie kvestinius pareigūnus, apie įrangą. Tai yra sudėtingas uždavinys, bet sudėtingiausias dalykas e, - nuspręsti, koks turi būti minimalus techninės įrangos lygis bendroms operacijoms. Nu, tai yra šiems metams numatyti darbai, o kitais metais bus įdėktas rizikos vertinimas, įskaitant valstybių narių pajėgumų vertinimą. Šiais metais rengiame kriterijus rizikos vertinimui, galvojame, kokiomis sąlygomis vertinsime valstybių narių veiklą. E, įrangos įsigijimas ir nuoma kitais metais. Dabar jau pirmusius žingsnius žengėme, norėdami pasižiūrėti, kokias reikės taikyti procedūras, kokio masto. E, poreikiai bus asmens duomenų apdorojimas, vienas iš ele, svarbiausių elementų pataisytame reglamente, labai daug dirbame, norėdami sukurti bendrąją infrastruktūrą, kuria būtų siekiama apsaugoti duomenų vientisumą ir sukurti sąlygas keitimuisi duomenimis, kitais metais jau konkrečiai gyvendinsime šias nuostatas. E, komandiruojamų e, pareigūnų parinkimas. E, vienas labai svarbus dalykas yra toks e, misijos į trečiasias šalis numatomas, pakoreguotas reglamentas tą leidžia, turime vėlgi sukurti sąlygas, nuostatas, apimtis tokių komandiravimų arba misijų, kaip tai įgyvendinsime bendroje sistemoje taip pat ryšių palaikymo pareigūnų, kontaktinių pareigūnų trečiosios e, šalyse e, parinkimas. Mes labai gerai suvokėme, kokia yra biudžeto finansų padėtis, žinome, ką reiškia nulinio augimo politika, šią prasme veikia pakoreguotas reglamentas ir tai reiškia, kad turime uh, iš naujo pasižiūrėti į agentūros strategiją. Matote kairėje, e, kokios yra mūsų vertybės - žmogiškumas, patikimumas, profesionalumas. E, naują strategiją mes e, plėtojame ir dar norime joje akcentuoti daugiau papildomos vertės dėl valstybių, turime daugiau dėmesio skirti valstybių narių pajėgumams, nes jos atsako už, e, jos turi tuos pajėgumus ir už juos yra atsakingos. Esame apibrėžę šešis e, tikslus naujoje strategijoje, tai yra pajėgumų stiprinimas valstybėse narėse, antras e, - informuotumas apie situaciją, kaip galime parengti geresnį vaizdą, geresnį informaciją, taip pat atsakas per bendras operacijas, atsakas per ypatingas e, situacijas, kaip kad Rabbit operacija, organizaciniai ir um, personalo elementai. Tai yra patys svarbiausi mūsų uh, uždaviniai numatyti strategijoje. Tiek norėjau pasakyti, dabar lauksiu jūsų pastabų ir ačiū. Was, uh, Dėkoju Jums už jūsų darbo programos pristatymą ir dabar pradedame diskusiją. Ponas Busutilis. Madam Chair, and let me start by thanking Mr. Leighton. Ačiū pirmininkė. Ir pirmiausia, norėčiau patikoti ponui Laitinėn už jo savo veiklos ir darbo programos pristatymą ir palinkėti jam kuo geriausių metų. Šie metai bus itin svarbus Frontex agentūra, ne vien dėl to, kad jūs pagaliau gavote jums reikalingus išteklius, bet ir dėl to, kad jūs privalėsite įgyvendinti naują reglamentą. Taigi mes labai tikimės, kad, kad jau 2012 metais jūs galėsite įgyvendinti tai, kas buvo įrašyta jūsų skaidrėse pageidavimų skirelėje. Tai yra labai svarbu. Ir pirmiausia, norėčiau pakomentuoti biudžetą. Jums yra žinoma, kad Europos parlamentas visuomet uh, rėmė jūsų agentūros e, pageidavimus dėl biudžeto. Ir jei neklystų, jūsų pradinis biudžetas buvo kažkur apie 12 milijonų, o šiandien jis jau sudaro 100 milijonų eurų, o galbūt net ir daugiau. Taigi jūs gavote jums reikalingų biudžetinių išteklių. Be to, ponė Laitinen, Šis komitetas vakar svarstė įvairių ES agentūrų 2010 m. biudžeto įvykdymus ir jų galimas patvirtinimus. Skaitant, kalbėjome ir apie jūsų agentūrą. Mes pastebėjome, kad labai daug lėšų yra keliama į kitus metus. Jūs šiandien mums pasakėte, kad ir 2011 metais buvo taikoma ta pati praktika. Manau, kad Europos parlamento ne, parlamentu nebus labai paprasta patvirtinti jūsų biudžeto įvykdymą dėl to, kad jūs kiekvienais metais keliate didžiulės sumas e, į kitus metus. Taigi mes paragintume jūs ir spręsti šią situaciją. Be abejo, mes suprantame, su kokiais sunkumais jūs susidurite gyvendinami jums patikėtas funkcijas ir suprantami, kad kartais e, nu, viską numatyti yra labai nelengva ir kad kartais iškyla ir nenumatytų aplinkybių. Bet iš esmės, bet kuriuo atveju aš noriu pasakyti, kad mus neramina jūsų institucijos e, biudžeto vykdymas, ypač jeigu jūs ir toliau e, tiek daug lėšų kelsite į kitus metus. Antra mano, mano pastaba yra susijusi su Graikijos ir Turkijos e, pasienio. Ši siena be abejo kelia mums e, nemažai rūpešių ir nepaisant rabit e, misijos, kuri buvo vykdoma 2010 metais ir, po, ir nepaisant Poseidono misijos, iš pradžių sumažėjęs. Net, iš pradžių sumažėjęs neteisėtai sieną kertančių asmenų skaičius sumažėjo, po to jis vėl padidėjo. Jūs sakėte mums, kad žmonėms iš pradžių atrodė, kad siena buvo uždaryta dėl to, kad Frontex pradė, agentūra pradėjo tenai dirbti, o po to kažkaip o kai kam pasirodo, kad siena nebuvo uždaryta. Ir dėl to ir kilo jūsų minėtos problemas. Būtų gerai, jeigu jūs paminėtumėt, pakomentuotumėt šį klausimą išsameu. Beje, mano kolega ponas Papa Nikolau norėjo taip pat užduoti šį klausimą, jis dėja turėjo išvykti į oro uostą. Dar keli klausimai susiję su naujo reglamento įgyvendinimu. Pirmiausia, konsultaciniai formai. Jūs paminėjote, kad jums nėra lengva išsiaiškinti, kokios organizacijos turėtų dalyvauti šiuose forumuose. Man nelabai suprantama, kokie tai galėtų būti sunkumai, kadangi kont... kadangi paprastai yra aiškiai apibriešta, kas dalyvauja tokiuose forumuose. IAZO, pavyzdžiui, kad tai yra kur kas jaunesnė agentūra, ne jūsų, puikiai tvarkosi su e, šiais forumais. Ir todėl aš paraginčiau ir jūs išsiaiškinti, kaipgi galima būtų juos organizuoti. Toliau. Jei aš gerai jūs supratau, jūs sakote, kad dėl etatų plano jūs negalite pasamdyti pagrindinių teisų pareigūno. Gal jūs galėtumėt pakeisti tuomet etatų planą ir gal tam, kad galėtumėt arba pasamdyti naują pagrindinių teisų, pasamdyti pagrindinių teisų pareigūną, arba gal paskirti vieną iš savo tarnautojų į pareigas, e, kurios, užtikrin, kurios atitiktų pagrindinių teisų pareigūno veiklą. Toliau, trečiosios šalis. Jūs paminėjote susitarimą, kuris buvo pasirašytas praeitą savaitę su Nigerija. Ir aš norėčiau, kad jūs išsameu papasakotumėt apie susitarimus su kitomis šalimis. Pavyzdžiui, ar jūs uh, bendrauti su Tunisu, Egiptu ir be abejo su Libija. Nes Libijoje jau pradėjo dirbti šiokia tokia vyriausybė, nepaisant to, kad situacija vis dar lieka labai nestabili. Taigi, man labai būtų įdomu sužinoti, kaip jūs bendradarbiaujate su trečiomis šalimis, nes mūsų galva tai yra labai e, svarbu. svarbu. Gražinimas Skaitydamas jūsų parinktą dokumentą, aš pastebėjau, kad pagal jūsų biudžetą jūs galėjote įvykdyti apie 30 gražinimo operacijų ir norėčiau paklausti, kiek jų iš tikrųjų buvo įvykdyta ir kaip jums sekasi, nes dabar jūs turite iniciatyvos teisę šiuo klausimu. Ir mes norėtume, kad 2012 metais būtent jūsų agentūra uh, vaidintų svarbiausią vaidmenį, kai yra sprendžiama dėl to, ką reikėtų gražinti į jų kilmės šalį. Ir paskutinis dalykas. Europos sienų kontrolės e, būrei. Ar jau prasidėjo planavimo e, ir parengėmiai darbai? Ir ar jūs ketinate sudaryti šios būrius iš jau uh, bendrose grupėse esančių žmonių, susitelktų pajėgumų grupėse esančių žmonių, ar jūs ieškosite jų kitur? Atsiprašau, kad uždaviau tiek daug klausimų, gal aš turėjau kelis praleisti, bet tikiuosi, kad jūs galėsite atsakyti bent jau kelis iš mano patiktų klausimų. You want to reply I, I before? I think so, because there were so many questions. So, but uh, we, it's, it... Jūs norėtumėte iš karto atsakyti, ponė? nes dar trys komiteto nariai norėtų užduoti savo klausimus. Paprastai mes leidžiame komiteto nariams užduoti savo klausimus ir po to jūs galėsite juos visus atsakyti. Gerai, tai taip ir padarysime. Romeo Lopes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor director de la. Ačiū pirmininkė ir dėkoju agentūros vykdomajam direktoriui ne vien už uh, tai, kad jis pateikė mums e, nemažai įdomios informacijos, bet ir už tai, kad jūs pateiksite mums, aš tikiuosi, savo kalbos variantą raštu. Sí, eh, decía que le agradecemos mucho. Aš tiesiog dėkoju Jums už pateiktą informaciją, labai įdomi informacija. Ir man būtų labai įdomu taip pat gauti Jūsų pasisakymo kopiją raštu, nes Jūsų ataskaitoje buvo labai daug įdomių faktų, daug įdomios informacijos ir būtų gerai ją turėti raštu. Mano klausimas yra labai panašus į vieną iš septynių pono Busutilo klausimų. Jis yra susijęs su Nigerija ir su jūsų planais Nigerijos atžvilgiu. Aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt, ar jūsų agentūra turi pakankamai pajėgumų spręsti, su kuriomis šalimis reikėtų pasirašyti susitarimus jeigu toks susitarimas yra pasirašomas su Nigerija, gal jūs galėsite pasirašyti panašaus pobūdžio susitarimą ir su Somaliu. Nes būtent iš šios šalies mes gauname daug, didžiausią skaičių prašymų suteikti prieglop, prieglopstį. Na, nu, aš jau ir nekalbau apie tokias šalis kaip Afganistanas, Libija ir kitos šalis. Toliau, gal jūs galėtumėt mums paaiškinti, Ar jūsų agentūra gali pradėti bendradarbiauti su kitomis šalimis? Ar jūs turite uh, iniciatyvos teisę šioje srityje? Ir antras klausimas yra susijęs su statistika, kurią jūs pateikite. Aš kalbu apie skaičius, apie nelegalią migraciją. Kaip jums sekasi sulaikyti šios neteisės migrantus, prie, kai jie bando kirsti sieną? Labai nedaug iš tikrųjų pas mus patenka nelegalių migrantų, bet vis tiek, kaip jūs paaiškintumėt tuo, kad paaiškinant dabar turimus skaičius. Ir man įdomu, įdomu kai jūs sulaikote asmenys, kurie bando kirst, neteisėtai kirsti sieną, kokiamis priemonėmis jūs naudojatės. Gal galėtumėt plačiau apie tai pakalbėti? Toliau 238 prašymai suteikti prieglopsti. 238 tūkstančiai prašymų suteikti prieglopsti. Iš kur jūs gavote to, e, šį skaičių? Nes mes žinome, kad valstybės narys labai nenori pateikė tokius skaičius. Ar jūs kreipitės į nevyriausybinės organizacijas, ar jūs vedate savo statistiką? Ir jeigu jūs turite savo statistinius duomenys, gal galėtumėt e, jais pasidalinti. Jei neklystų, tie 238 tūkstančiai prašymų suteikti prieglopsti buvo pateikti žmonių, kurie pateko Europos Sąjungos teritoriją ir aš norėčiau paklausti, kur jie yra laikomi. Ir kiek iš šių asmenų galiausiai gaus pabėgėlio statusą, o kiek iš jų bus priversti laukti prašymo nagrinėjimo pasienyje. Ir paskutinis klausimas. Jis yra susijęs su tuo, apie ką ką tik kalbėjau. kaip yra patruliuojama siena. Ar tai būtų sausumos, jūros ar e, oro siena. Ir kaip jūs nusprendžiate, kad asmuo yra nelegalus migrantas e, e, ar jis yra galimas potencialus prieglapšio prašytojas. Pone Keller, ačiū už Jūsų pranešimą. Visiškai Pritariu ponui Bazatuliui, kuris kalbėjo apie konsultavimąsi su žmogaus teisų pareigūno. Manau, kad kai kurios dalykos galima sujungti. E, kodėl? Kur čia yra sunkumai e, tokioje srityje, kuri atrodo savame suprantama? E, kalbant apie asignavimus žmogaus teisų pareigūnams, skirdami biudžetą mes e, iš anksto sakėme, kad apie 80 milijonų e, tam ir skirti, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti reglamentą ir e, numatyti pareigybę pagal šį reglamentą. Ar jūs e, fiksavote žmogaus teisų pažeidimo atveju, kertant sienas, pavyzdžiui, Graikijos atveju, tikrai e, sulaikytų migrantų teisės buvo pažeidžiamos, jie laikomi labai baisiamis sąlygomis. Kaip jūs svarstote kaip ketinate įspręsti e, šią problemą, koks jūsų sprendimas būtų. Dėl asignavimų perkelimo, kokiu priemonių ėmėtės, kad e, tie perkelimai nebūtų tokie dideli, kaip mes matome dabar 36 milijonai ar 31 milijonas eurų vėl bus perkelti. Uh, turint omenyje tos papildomus asignavimus 80 milijonų ir dabar dar plus prisipliusuojate e, perkelti 30 milijonų, na gal sakysite, kad čia yra nedidelė suma, ar ta, tos, tie papildomi asignavimai pasiekia jūsų agentūrą per vėlai, kaip atrodo tas santykis tarp e, tų papildomų e, asignavimų. Nes dabar panašu, kad jūs nepakankamai įsisavinate juos arba neįsisavinate tinkamai. Kai jūs kalbėjote apie valstybės, kurios įvertinamos kaip potencialios kritinės sritys ar regionai, iš kurių atvyksta trečiųjų šalių piliečiai, tai yra Nigerija, Kinija Ir ten taip pat buvo paryškintas spalva pažymėta JAV. Gal galėtumėte pakomentuoti šią situaciją? Uh, Biudžeto rezervas yra 9 milijonai. E, kokia jūsų intencija, kam tas rezervas reikalingas? Dar vienas klausimas. Europos domenų apsaugos pareigūnas pateikė rekomendaciją Frontexui dėl duomenų apsaugos e, vykdant gražinimo operacijas. Uh, Kiek aš žinau, prieš keletą savaičių buvo pateikta ši rekomendacija, noriu paklausti, ar jūs ją įvykdėte. E, jei ne, kodėl? Daugiau ar mažiau viskas. Dar vieną klausimą turiu komisijai, todėl kad komisijai suteiktos naujos atsakomybės. Žiūriu, kur yra komisija. Pavyzdžiui, naujame reglamente e, stebėsenos sistemą komisija turi sukurti. E, ši sistema turi vykti taip, kad būtų teikiama ir informacija. Gal galite pateikti informaciją apie tai, kaip vyksta darbai šioje srityje. Visi klausimai, ačiū. Ačiū, ponia Keller. Ponas Gročeta. Besibaigiant e, Gaddafio režimui, Frontex e, jau buvo pasirengęs pasirašyti susitarimą su Libija dėl gražinimo procedūrų. Italija taip pat dalyvavo šio susitarimo dėrybose. Dabar diktatorios nebeliko. Ir buvo nustatyta ir daugelis nusikalstamos veikos atvejų. Lambedūzoje buvo teigiama, kad reikia daug ką pakeisti, kad e, situacija nesikeistų blogyn. Panašaus dalykai e, vyko sukilusioje Libijoje ir nors diktatoriaus nėra, situacija nėra geresnė. E, taigi, iš esmės, uh, Daug buvo kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus Kadafi valdant. Buvo kalbama apie prievartos atvejus sulaikymo centruose, pabėgėlių sulaikymo centruose. Žmonės tiesiog iš tų centrų buvo išsiunčiami į dykumas, kur jie tiesiog mirdavo. Uh, Tai yra labai liūdna ir situacija, kaip jūs ją vertinate. Kitas klausimas. Viduržėmio jūros regionas e, tampa masinę kapavietę. Aš lankiausi šiame regione ir pats mačiau, kaip nuskendo laivas, e, mačiau dešimtį jaunuolių lavonų. Jie buvo labai jauni, 16-18 metų, tiesiog gulėjo negyvi karstuose. Ir stebint tokį vaizdą, buvo galima pasakyti tik vieną dalyką arba Galvoje sukosi tik viena mintis, kodėl šie žmonės buvo įvardinti kaip nelegalai. Stebėjome, kaip daugelis e, su Europos e, Sąjungos vėliava plaukiojančių laivų atsisakė padėti uh, migrantams valtelėse, besistengiantiems patekti į sausumą. Tai nėra garbingas elgesys. Ir gal būtų naudinga kreiptis į netolerantiškas valstybių narių jėgas ir kelti šį klausimą. O prieš gražinant vieną ar kitą asmenį reikia tikrai patikrinti, ar jis turi teisę į tarptautinę apsaugą ar ne. Gal jam reikia suteikti pabėgėlio statusą, jo labiau, kad Junktinių tautų konvencijoje labai aiškiai e, šios formuluotės numatomas. Kokia Frontexo pozicija šių klausimų atžvilgių? Ačiū. Kolegos, dabar žodį suteiksiu ponui Laitinenui, kuris galės pabandyti atsakyti į šios klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad aš padarysiu daugiau nei pabandysiu. Buvo pateikta daug klausimų ir aš tikrai negalėsiu sureaguoti į, į detalės. Dėl asignavimo perkelimo. Frontex veiklos prigimtis lemia tai, kad asignavimų perkelimų bus kiekvienais metais. Kažkokia dalis asignavimų bus perkeliama. Kodėl? Operacijos remiasi rizikos vertinimu. Dažnai operacija yra pradedama metų pabaigoje. Tai reiškia, kad tos sąskaitos, kurias gauname, ateina tik tada, kai baigėsi operacija ir tik tada ta sąskaita yra apdorojama. Jau pasibaigus tiems metams, kurių biudžetą turėjome naudoti. Turime vertinti biudžeto lėšų panaudojimą dviejų metų laikotarpyje. Nesupraskite manęs neteisingai. Mes tikrai stengiamės įvykdyti, įvykdyti biudžetą per tuos metus, kuriais jis turi būti vykdomas. Tačiau Biudžeto įvykdymą reikėtų vertinti iš dviejų metų perspektyvos. Ir aš todėl jums ir pateikiau skaičius iš 2010 metų, kur matomas didelis perkelimų kiekis 2011 metų pabaigoje, kur mes įsisavinome 93 procentus visų numatytų asignavimų. Norėdami tikslingai panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. E, galbūt ne, ne tais metais, kuriais turėtume, tačiau mes juos vis dėlto panaudojame kitais metais. Todėl 36 milijonus eurų reikėjo perkelti. Kodėl? Todėl, kad kai operacija yra pradedama, mes negalime pasinaudoti pinigais, kurie dar nėra pasiekę Frontex biudžeto. 36 milijonus gavome e, dar prieš prasidedant e, spaliui. Tai reiškia, kad mes negalėjome numatyti tam tikrų įsipareigojimų negavę pinigų. Uh, valstybės narės negali prisimti įsipareigojimų dalyvauti operacijose. Todėl mums reikia sulaukti to momento, kai priimamas sprendimas dėl biudžeto, tada valstybės narės yra pasirengusios prisimti įsipareigojimus ir veikti. Keit, biudžeto keitimo procedūra taip pat užtrunka atsižvelgiant į e, šiuos aspektus. Dabar, vertinant 2012 metų ir kitų metų biudžetą, mes jau turime e, biudžeto rezervo eilutę ir ta numatyta rezervo suma yra reikalinga norint laiku vykdyti operacijas mes negalime kalbo, kalbėti apie protingą finansinių išteklių panaudojimą. Turime kalbėti ir apie operacijas ir turėti omenyje, kaip jos veikia. Kitas klausimas, e, kurį pateikė Buzutilis, Graikijos, Turkijos e, pasienio situacija. 90 procentų um, nustatymo atvejų. Aišku, reikia paklausti, kaip kovoti su ta neteisėta migracija. Uh, Kad kovoti reikia tai aišku, tačiau kaip? Tai reiškia, kad jei net teisėti migrantai kerta sieną, jie tiesiog kerta, jie yra sulaikomi ir tada prasideda procedūra arba prieglopščio procedūra, kurią vykdo prieglopščio pareigūnai arba gražinimo procedūra, jei prieglopščio prašymas yra nepatenkinamas. Taigi mes neturėtume e, kvesionuoti sienų apsaugos sistemos. Turime turėti omenyje visą sistemą ir procedūras. Galima matyti tam tikrą kintamą dažnį e, ir tai susiję ir su tuo, kokia yra e, Tigrio ir Eufrato upių temperatūra netgi, nes kai ji pakyla, migrantų srautai yra didesni. Aišku, turime nepamiršti ir humanitarinės pagalbos aspektų. Humanitarinė pagalba yra reikalinga. Ir mes kiekvieną atvejį vertiname labai kruopščiai, tiek nagrinėdami prieglopščio prašymus, tiek pradėdami gražinimo procedūrą. Buvo atmesti e, keleto prieglopščio prašytojų prašymai tik todėl, kad mums, mūsų pajėgumai neleido e, jų priimti. Tačiau iš esmės tas procentas yra 90 procentų Baiminosi, kad jūs susidarėte labai pesimistinį vaizdą, nes iš esmės procedūra pati yra sklandi. Mes turime laikytis grafiko, kurį numato reglamentas Mes per metus turime surenkti penkis posėdžius, per kuriuos derinamas aiš planas. Vasario 8-9 dieną vyks kitas mūsų e, posėdis, e, per kurį e, bus aptarti svarbus klausimai susijęs su laiko grafiku. Mes glaudžiai bendradarbiavame su pagrindinių teisių agentūra, gauname iš jos paramą pagrindinių teisų pareigūno pareigybė. Mes negalime įdarbinti pareigūno, jei etatų plane nėra numatyta tokios pareigybės prieš tvirtinant biudžetą. Jei etatų plane yra numatytos tam tikros lėšos skirtos e, tai pareigūnai, e, pareigūnui, tada mes galime pradėti procedūras. O jei to nėra, jei nėra numatyta, kad e, pareigūnas dirbs, tuomet jokios procedūros pradėti negalime. Tai yra didžioji kliūtis, dėl kurios e, ši pareigybė nebuvo įsteigta. Nes e, jei, manau, kad tik dėl tos priežasties pareigūno dar neturime. Per metus įvykdoma maždaug 45 operacijos, gražinimo operacijos, kodėl aš negaliu konkrečiai įvardinti šių operacijų dėl jų prigimties, kiekviena šalis skirtingai priima gražinamus asmenis ir Frontexas ne turi galių pasinaudoti diplomatiniais kanalais ir užmėgsti santykius su valsty, kilmės valstybėmis. Tuo tarpu valstybės narės gali pasinaudoti tais li, e, diplomatiniais kanalais. Jūs galite pasinaudoti pačią stipriausią kortą. Čia nekalbame apie uh, logistinę naštą kalbame apie tai, kad gražinimo operacija turi būti suorganizuota taip, kad kilmės šalis priimtų gražinamą asmenį ir sutiktų su redmisijos procedūromis. Trečiosios šalis - Tunisas ir Libija. Mes užmesgę ryšius tiek su Tunisu, tiek su Libija. negalime priversti šių valstybių imtis tam tikrų veiksmų. Nesulauksime atsakymo į savo prašymus. Reikia kalbėti platesniu tartotiniu mastu. Vyksta keletas operacijų Tunise ir Libijoje. O kalbant apie Turkiją, jokio persilaužimo čia nėra. Kamolys dabar yra Turkijos rankose. Mums pavyko suderinti su dėrybininku kai kuriuos susitarimo aspektus. Vidinės konsultacijos Turkijoje vis dar vyksta, kaip jos ir vyko keletą jo metų dėl skirtingų susitarimo aspektų. Tai labai keblus klausimas susijęs su redmisijos susitarimu tarp ES ir Turkijos. Dėl ES pasienio pareigūnų būrius mūsų požiūris čia yra dviejopas. Viena vertus siekiame geriau pasinaudoti egzistuojančių rezervų, nes siekiame, kad e, valstybės narės panaudotų savo komandiruojamus pareigūnus ne tik išorinėje veikloje, tačiau pasitelktų pačius geriausius ir tinkamiausius komandiruojamus pareigūnus iš bendro rezervo. Kitas žingsnis - nustatyti konkretų skaičių. Lik šiol uh, turėjome apie šimto, atsiprašau, tūkstančio ekspertų rezervą. Manau, kad turime peržiūrėti šių ekspertų bylas atsižvelgdami į reglamento reikala, reikalavimus. Ponios Romero Lopes klausimas e, dėl Nigerijos ir kaip mes nusprendžiame, su kuria valstybė pradėsime dėrėtis. Procedūra yra tokia, kad pirmiausia turi būti priežastis, o priežastis atsiranda padarius rizikos analizę. Nigerijos e, atveju Nigerija yra ketvirta pagal dydį valstybė pagal skaičių žmonių, kurie nelegaliai e, migruoja iš Nigerijos, bet to um, fiksuota daug prekybo žmonėmis atveju. Uh, Tai vienas dalykas. Antras dalykas, viską turime derinti su ES išorės veiksmų politika. Ir trečias aspektas turi būti ir trečiųjų šalių valia bendradarbiauti su mumis, o tai praeitįje bent buvo vienas kebliausių dalykų. Mes pasirengę bendradarbiauti, tačiau atitinkama valstybė pareiškia, kad ji visai nepasirengusi bendradarbiauti. Samalis neparodė valios šioje srityje. Pačios procedūros yra panašios. Mes turime 15 užsienio partnerių Nigerija buvo ta penkioliktoji valstybė. Mes keičiamės informaciją, asmeniniais, duomenim, asmeniniais duomenimis nesikeičiama, bendradarbiaujama e, vykdant kai kurias bendras operacijas, e, bendrai vykdomos stebėsenos misijos, o kart kartais e, pačios trečiosios šalis e, derina savo veiksmus su operacijų su jungtinių operacijų, bendrų, bendrų operacijų e, veiksmais. Kas antra bendra operacija, kurią koordinuoja Frontexas, vyksta Nigerijoje. Ir mums labai svarbu, kad šios operacijos vyktų sklai, sklandžiai dėl prieglopščio klausimų. Vėlgi, Frontexo rizikos analizės tinklo vaidmuo čia itin svarbus. Mes e, fiksuojame, kiek prieglopščio prašymų iš atskirų šalių sulaukiame. Aš žinau, kad Eurostatas ir EASO galbūt ateityje taip pat pageidaus e, patikimesnių duomenų, tačiau tos atskaitos skaičius mes lyginame ir Frontexas tiesiogiai nėra, nėra įsitraukęs į operacijas, į, į duomenų rinkimą. Tai yra į prieglopšio suteikimo procedūrą. Francisco Kelos e, klausimas dėl pagrindinių teisų pareigūno. Aš galvoju, kad šis klausimas jau atsakytas, visi parengėmiai veiksmai yra atlikti. Reikia tik e, teisinio pagrindo e, šiai pareigybei. Taip pat reikia atsižvelgti tai, kas yra numatyta reglamente - sustabdyti, nukelti arba dar kažkoks trečias dalykas vykdyti bendras operacijas. Kalbant apie šios dalykus, mes jau numatėme kriterijus, taigi gairės yra kuriamos. Dar vienas klausimas apie JAV. Aš tuo 18 procentų visų atvejų sprendimą priima 18 procentų visų atvejų, kurios nagrinėja Junktinė karalystė, yra iš JAV tobulinama atvykimo ir išvykimo sistema, tačiau likščiau prašy, labai daug prašymų iš JAV buvo atmesta. Ponio, pono Pono Gročetos klausimas dėl pajėgumų kūrimo Libijoje. Man atrodo, reikia atnaujinti bendradarbiavimą. Mes to siekiame. Jūs žinote, kad ES e, išorės veiksmų tarnyba dirba rengdama e, pajėgumų planus dėl rizikos. Kiekviena jūrų organizacija imsis visų veiksmų, kad e, žmogaus gyvybė atviroje jūroje būtų išgelbėta. atliekant jūrų operacijas. Jos yra gelbėjimo informa e, operacijos ir e, vyksta šių operacijų koordinavimas. Jeigu kyla problemų, tai tada e, operacija perdodama nacionaliniam e, centrui. Kai kuriais atvejais vyksta e, skirtingų valstybių e, narių e, komunikavimas, bet Frontexas pats nedalyvauja valdymo ir kontrolės grandinėje. Taigi, tikiuosi, kad man pavyko bent jau į daugumą klausimų jūsų atsakyti. E, Europos EDPS čia. Europos duomenų apsaugos pareigūnas. Aš iš esmės nesu įsigilinęs į uh, e, atsakymus. Uh, E, šio pareigūno minėtais klausimais, bet mes dirbame ne tik patys, bet e, glaudžiai bendradarbiaujame, bendradarbiaudami su duomenų apsaugos pareigūnų ir kitomis agentūromis pagal taisyklės. Kai gausiu daugiau informacijos, tai jums e, ir ją pateiksiu šiuo klausimu. Dar vienas klausimas, kur, į kurį neatsakiau, yra susijęs su pono Buzutil pastaba apie kriterijus, dėl privalomų ir galimų kriterijų. Turime pripažinti, kad svarbiausias dalykas yra prioritetai. Mes visko užtikrinti negalime, tai yra neįmanoma. Taigi turime uh, galvoti, kas turi atsispindėti iš tų privalomų ir galimų dalykų prioritetuose. Bet uh, pasakysiu, kad viena tik tai dalis, dėl kurios mes nepradėjome dirbti pagal e, pakoreguotą Frontex reglamentą, tai egzistuoja. Mes e, galbūt 13, 14 ir 15 pradėsime tą daryti. Tai yra daugiametis planavimas įsigijant naują įrangą. Šiais metais to negalime padaryti. Reikia viską daryti nuosekliau, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. Labai ačiū. Pone Romero Lopes, jūs norėjote dar trumpą klausimą pateikti. Ačiū pirmininkė, labai ačiū, kad dar leidžiate mums pasinaudoti likusiamis keliomis minutėmis. Norėčiau paklausti jūsų dėl procento. E, e, žmonių, kurie nebuvo sulaikyti ties sieną, e, bet jų yra ir kaip jie atvyko jūros keliu, sausumos keliu ar atskrido. Man tai labai svarbu ir tai tikrai yra paskutinis e, punktas. Nigerija yra ketvirta didžiausia nelegalių migrantų skaičiumi šalis. Kokios yra kitos trys? Mm, gal atsakytumėte? Labai ačiū. Dovanokit. E, netiksliai sureagavau į jūsų klausimą. Matote dabar skaidrėje skaičius 141 tūkstantis e, nelegalių migrantų. E, matote, kiek atsakyta įvažiuoti į šalį. Tai yra viskas paremta nustatytais atvejais, o mes tų tikrų skaičių nežinome pasislėpusių nelegalių migrantų. O koks skaičius atvyksta? Kaip sakiau, viskas pasidalyja 50-50, maždaug tokia proporcija e, sausumos ir jūros kelių nelegalių migrantų. E, pagrindinės šalis matote skaidrėje skaičiai šitie po arabų pavasario, aš taip pat jau juos minėjau, e, Graikijos, Turkijos e, sausumos siena 61-62 tūkstančiai atvejų, tai yra panašiai kaip ir centrinėme viduržėmio jūros regione. Kas atsitinka su tais žmonėmis? Tai yra labai aktualus klausimas po to, kai jie yra nustatomi arba sulaikomi, paprastai jie nuvežami į tam tikrus centrus ir jau jie yra tikrinami po to nacionalinės institucijos, kaip e, gali pagal savo pajėgumus nagrinėja jų prašymus e, prieglopščio prašytojai. Pavyzdžiui, kai kas priskiriamas tam e, pateikti prieglopščio prašymus, o e, kaip, kaip žmonės galintys pateikti tokius prašymus, o kai kas e, yra gražinama kai kurie žmonės. Tačiau didžioji dauguma žmonių, kurie turi būti gražinti, grįžta savanoriškai. 35-45 bendros uh, gražinimo operacijos yra tik labai maža dalis visų gražinimo operacijų. Dėkoju, ponė Laitinenai, labai ačiū už išsamius atsakymus. Turiu suteikti žodį komisijai, kadangi komisija sulaukė klausimų. Prašom, trumpai. Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai. Komisija labai stengiasi įgyventi naujus, naujas prievalės numatytas Frontex reglamente peržiūrėtame. Dėl to jau esame sustiprinę darbuotojų komandą, kuri prižiūri gražinimus ne tik tai bendrąją direktyvą, bet ir e, taip pat e, žiūrime, kas vyksta e, per gražinimo operacijas. Reglamentas įsigaliojo pernai gruodžio vidury. Dabar mūsų darbai tik prasideda šioje srityje ir komisija sieks renkti atitinkamas ataskaitas tam, kad būtų galima e, stebėti šiais metais visas situacijas gražinimo ir mes pranešime parlamentui apie informaciją pagal reglamento nuostatas. Labai ačiū. Dėkui kolegoms. Ir dar norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Laitinenui už atsakymus, palinkėti sėkmės. Šiais metais posėdis baigtas, kitas vyks vasario 9 dieną. Ačiū. Iki pasimatymo.